Good morning, dear colleagues. Labas rytas, mėly kolegos. Sveiki susirinkę į antrąją posėdžio dieną. Pirmiausia pranešimas. Paprašus poniai Gabriel pranešėjai, paskutinis darbo tvarkės klausimas vizų liberalizavimas su Gruzija atidedamas kitam mūsų posėdžiui balandžio 25 dieną pirmadienį. Na, o dabar pirmasis klausimas. Europos kelionės dokumentas e, naudojamas gražinant nelegaliai Europos Sąjungoje esančius trečių šalių piliečius ir iš karto steikiu žodžiu, žodį pranešėjui pono Jusi Hala Aho. Ačiū pirmininkė, komisija, kolegos. Vienas iš nesėkmių mūsų prieglapščio politikoje ir mūsų požiūrį į migrantų krizę yra valstybių narių nesugebėjimas gražinti tuos migrantus, kurių prieglopščio prašymas yra atmestas, kuriems nereikia tarptautinės apsaugos ir kurie prieglopščio procedūrą naudoja kaip ekonominės migracijos kanalą. Mažiau negu 40 procentų gražinamo sprendimų yra įvykdoma. Dėl šios nesėkmės turi keletą pasiekmių. Pirmiausia, tai e, skatina piknaudžiauti prieglaušio sistemą. Mes žinome, kad labai daug ir e, vis didėjantis skaičius žmonių perplaukiančių per viduržemį jūrą yra iš šalių, kurių prieš ko gero negali būti pripažinti pabėgėliais. Be to, e, pakirtamas prieglobščio sistemos patikimumas Europos piliečių akise. E, ir trečia, tai išnaudoja išteklius, kurie turėtų būti naudojama, naudojami tų labai, kuriems iš tikrųjų reikia apsaugos. Priežastis, kodėl mažai žmonių gražinama, yra sudėtingos, nėra vieno stebuklingo sprendimo šiai problemai kai kurios valstybės narės sėkmingiau negu kitos taiko gražinamą procedūrą, gražinam pilieš, žmonės į kai kurias kilmės šalis, būtų naudinga išanalizuoti valstybinarių patirtį ir taikoma praktika. Ir nors nėra vieno bendro sprendimo, yra daug smulkių dalykų, kuriuos galima padaryti, kad situacija pagerėtų. Viena nustatyta priežastis, dėl ko kai kurios kilmės šalis nenori prisimti atgal savo piliečius, yra tai, kad nėra suderinto bendro naudojimo kelionės dokumento, turinčio pakankamai apsaugos požymių ir pripažįstamų kilmės šalių. Komisijos pasiūlymų bandoma spręsti šią problemą. Aš iš esmės pritariu, pritariu pasiūlymui, turint suderintą kelionės dokumentą, mes tikime sumažinti biurokratiją ir išlaidas ne tik mums patiems, bet ir atitinkamoms trečioms šalims. Mano pasiūlymai apima būtinybę užtikrinti aukštesnius techninius ir saugumo standartus, ypač senkant, siekiant apsisaugoti nuo dokumentų padirbinėjimo ir falsifikavimo, be kitų E, sudėtingesnių apsaugos požymių. Aš siūlau taip pat numatyti techninį standartą fotografijai, kuri dedama ant dokumento. Toks e, dok, kelionės dokumentas susijęs ne tik su, su didesniais saugumo požymiais, jis taip pat susijęs su pasitikėjimu su tarp ES ir trečiųjų šalių kūrimu. Todėl aš pasiūliau, kad ten, kur įmanoma ir būtina, papildoma informaciją apie individą dėl saugumo ar kovos su žmonių kontrabanda turėtų būti įtraukta į dokumentą. Patirties labai aš siūlau, kad dokumentas bus išleistas oficialiai išduodančios e, šalies kalba, taip pat angliškai, angliškai ir prancūziškai, bei trečiosios šalies na, e, valstybinė kalba. Pone pirminkė, neturime laukti metų metus, bandydami ištaisyti tas spragas, kurios egzistuoja mūsų santykiuose su trečiosiomis šalimis ir aš siūlau reguliariai peržiūrėti šio dokumento e, veikimą, įskaitant jo pripažinimo mastą trečiųjų šalių tarpe. Tokie duomenys būtų būtini, kad mes aiškiai suvoktume, kur yra silpnų vietų. Nežinome, kokiu mastu gražinama mastas priklauso iš esmės nuo, tik tai nuo kelionės dokumento. Vis dažniau komisija, valstybės narės ir teisės sauga kalba apie būtinybę be siekti tarpusavio sąveikos tarp ES informacinių technologijų sistemų ir reikia, kad informacija nebūtų laikoma izoliuotose sistemose, o leistų sukurti bendrą vaizdą kokį, apie tai, kokia yra situacija ir kokiu reikia imtis veiksmų. Ir kad pabėdintume prieglobščio praš sprendimų tarpusavio pripažinimą visoje Europos Sąjungoje, kad išvengtume antrinio e, judėjimo tų asmenų, kuriems nesutytas prieglobstis, reikia užtikrinti keitimas informaciją tarp valstybių narių e, dėl išduodamų kelionės dokumentų ir E, asmenų, kurie įtraukti į sąrašus kaip nelegaliai esantis ES trečių šalių piliečiai. Todėl aš siūlau, kad e, kelionės dokumentų, kurios išduoda valstybės narės, kopijos būtų įtrauktos Eurodac ir Schengeno informacijos sistema. Na ir pagaliau, kad e, šis dokumentas būtų plačiai pripažįstamas ir naudojamas veiksmingai, reikia, kad jis būtų ES bendrų veiksmų dalis siekiant e, griežtesnių readmisijos sustarimų su trečiosiomis šalimis. Dokumento pripažinimas turėtų būti reikalavimas bet kokiems ateities readmisijos ir bendradarbiavimo sustarimams. Pane pirmininkė, migracija yra jautri ir politizuota tema. Todėl, man atrodo, būtina pabrėžti, kad šis pasiūlymas nesiekia pakeisti teisiklės ar sukurti naujas jis skirtas geriau įgyvendinti tas taisyklės, kurias jau turime. Ir manau, kad tuo suinteresuoti yra visi. Ačiū. Ačiū, pana Lahu. Na ir dabar šelniai pranešiai. Pirmiausia, pana Musolinį, aš jos nematau. Anksčiau mačiau čia salę, dabar jos nematau. Pana Dali. Thank you, Chair. Thanks. Uh, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos atstovams, kolegams. Labas rytas, pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui už jo darbą, rengiant šį dokumentą. Socialistai ir demokratai mano, kad ES migracijos politika, kuri veiktų ir kažką reikštų, reiškia, kad Mums reikia visapusiškos politikos apimančios visus šio reiškinio aspektus, nuo to, kas vyksta šalise, iš kurių bėga žmonės, iki jų atvykimo, prieimimo, jų gyvenimo kokybės čia ir grįžimo. Mūsų politika visada turėtų vertinti visą vaizdą. Prieglaušio stikimas ar nestikimas dar nėra migracijos politika. Turime turėti galvoje ir pranešėjas taip paminėjo, kad 60 procentų visų migrantų, kurie turi būti gražinti į kilmės šalį, e, jeigu jiems nesuvėm, nesuteiktas prieglostis ir toliau gyvena Europos Sąjungoje prastomis sąlygomis, skurde be jokių teisų ir apsaugos. Jie įstringa teisinėme vakume, kai kurie metų metus, be jokios vilties, nes kilmės šalis nesutinka juos priimti vėl dėl to, kad jie neturi dokumentų arba tas dokumentas nėra pripažįstamas. Akivaizdus klausimas yra, ar tai teisinga. Žinoma, ne. Tai prieštarauja taip pat ir Kotonų sustarimo 13 straipsniui. Tačiau tai vyksta. Ir šis reglamentas būtent šią problemą ir siekia išspręsti. Socialistai ir demokratai dirbs kartu tam, kad būtų užtikrinta veiksmingas E, aiškus dokumentas, kuris padidintų trečių šalių susigražinimo piliečių e, skaičių ir visų pirma, kad būtų paisoma migrantų panagrinių teisų. Tai yra techninis teisėkuros dokumentas ir turėtume likti to reglamento taikymos ryties rėmose ir nepritarti e, pakeitimams, papildymams, kurie gali kelti pavojų gražinamiems žmonėms. Gražinimai yra migracijos politikos dalis. Tačiau tai reikia užtikrinti, kad gražinami trečiųjų šalių piliečiai būtų į saugę aplinką. Todėl aš e, toliau dirbsiu su pranešėjai, rengiant šį pranešėjais, šį pranešėjai ir kitais pranešėjais, kad pasirengtume teisėkuros dokumentą, kuris duotų kažką konkretaus. Ačiū. Mrs. Dante, Mrs. Mussolini, please. Prezident. Musolinį. Dėkuoju pirmininkė. Mūsų frakcija pritarė šiam dokumentui. Jis yra svarbus, nes juo yra atnaujinamas 94 metų dokumentas. Nuo 94 metų buvo daug pokyčių, buvo daug nepaprastosios situacijos atveju, jie tampa jau chroniškais. Mūsų pozicija šio reglamento pranešimo atveju yra teigiama. Mes norėtume, kad reglamente atsirastų taip pat daugiau nuorodų į Europos Sąjungą. Ypač tai pasakytina apie susitarimus dėl uh, sugražinimo. Tai yra, reikėtų pabrėžti Europos Sąjungos vaidmenį Na, tas vaidmuo, žinoma, turi būti vykdomas kartu ir su, su valstybių narių vaidmeniu. Mm, jos taip pat turėtų analizuoti šį dokumentą. Kolegos e, žino, kad e, reglamente nėra kalbama apie sąlygas, apie išsiuntimo sąlygas. Tai yra techninis dokumentas, uh, kurio reikia tam, kad būtų geriau e, suderintos e, taisyklės ir kad jos būtų aiškios. Tik mums reikėtų kuo daugiau aiškumo, kad tekstas būtų kuo aiškesnis ir kad taip pat būtų aiškus ir straipsniai kadangi tai yra techninis reglamentas, neturi kilti jokių neiškumų, nesusipratimų. Dar ir todėl, kad šis reglamentas e, yra rengiamas todėl, kad seno reglamento e, nepriimdavo e, dvišaliuose susitarimuose. Taigi, sąlygų keisti dokumente nereikia. Ir norėčiau, kad tekste Atsirastų taip pat ir vienų keliaujančių nepilnamečių nuorodų paminėjimas. To reikėtų e, tiek įžangoje, tiek dokumente. Ir taip pat e, neturėtų didėti administracinė našta valstybėms e, narėms, būtent tai taip pat turėtų būti nurodyta reglamente. Dėkoju. Svimbag. Pone Vimberg. Dėkoju. Dėkoju pranešėjai. Pranešėjui. Neteisėti migrantai, kurie nesilaiko gražinimo taisyklių, yra didelė problema, kelia didelių problemų. Ši problema dar labiau didėja. Jie dažnai. E, arba patys nukenčia, arba tampa nusikaltėliais, nesilaikoma taisyklių, nesilaikoma teisės aktų. Mūsų e, įstatymų teisinė, e, teisinė vertė e, yra kaip ir paneigiama, jie nėra atsižvelgiama. Ji yra paminama. E, dėl 5A pakeitimo. E, tas e, naujas dokumentas, jo pripažinimas turėtų būti iš ankstinė sąlyga tam, kad tas pilietis, kuris e, atsisako išvykti, turėtų būti įtrauktas į tam tikrą kodeksą e, dėl išsantimo. E, toliau ponės Argentinį. E, dėkoju, atsiprašau dėl to, kad pavėlavau. E, Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad tai yra techninis dokumentas, jis toks ir turi išlikti, nes aš nemanau, kad mes sutarsime, jeigu tai taps labiau politinio pobūdžio e, dokumentu. Bent jau tai pasakyčiau apie žaliuosius, mes nepritartume. E, problema ta, kad mes turime išsiųsti asmenės, kurie užsibūna per ilgai arba jiems yra ne, nesuteikiamas prieglopstis, tada Europos sąjungai atsiranda daug darbo ir turi būti parengiami dokumentai. Na ir trečioji šalis tokie asmenį turi priimti. Aš žinau, kad yra tokių atvejų, kai asmenys nori grįžti namo, bet jų šalis nenori jų priimti ir jiems neparengiami dokumentai. Mums mes galime pagerinti visą tą lesipasi, tų dokumentų išdavimo e, procesą, bet tie žmonės galbūt dar e, e, vis tiek negalės grįžti. Ką mums reikia to dokumentų? Jeigu mes turėtume susitarimą su trečiaja šalimi, jie patys išduotų tuos dokumentus. Taigi, jeigu taip gražinimas bus supaprastintas, Ir jeigu dėl to e, tą priim, gražinamą asmenį priims, e, ta trečioji šalis, aš tam neprieštarausiu. Bet jeigu mes taip tiesiog apeisime tą trečiąją šalį, aš ne tik, kad prieštarausiu tam, bet manau, kad tai yra visiškai nenaudinga. Jeigu nenorime įsileisti asmens, tai tada jo ta šalis ir neįsileis. Taigi, matau, kad atsirado daugiau konstatuojamųjų dalių. Na, aš nebūtinai pritariu e, tam politiniam e, požiūriui, kuris išreiškiamas e, tose konstatuojamuose dalyse. Dėl to šis techninis dokumentas nepaaiškėja. Mes klausėme dar dėl to lesepase dokumento. Ten yra kalbama apie tai, kad turi būti ten, tame dokumente ir nuotrauka. Pranešėjas sako, kad reikia pasitelkti e, nuotrauką iš ankstesnių e, formų. Bet iš kur gausime tą nuotrauką? Ar ji jau bus sistemoje? Ar e, ką darysime, jeigu tos e, nuotraukos e, nebus sistemoje? E, galbūt asmo visai ne, neduos to, tos nuotraukos, todėl kad nenorės būti e, išsiustas. Taigi tikrai mums reikėtų daugiau aiškumo šioje srityje. Taigi, ko gero tiek, kadangi vėlavau. Bet dar kartą norėčiau paraginti nesuteikti politinio pobūdžio šiam dokumentui. Nes uh, manau, kad dėl to gali kilti nesusipratimų. Dėkuoju. Pone Veržė, jūs esate šešėlinį pranešėją, ar norėtumėte pasakyti? Atsiprašau, aš vėlavau, pavėlavau. Norėjau tik pasakyti, kad manęs nestebina tai, kaip pranešėjas pakeitė šį tekstą, bet aš pritariu ponės Argentinį tikrai šis dokumentas turi išlikti techninis dokumentas, jis neturėtų tapti politinė priemonė. Ir gaila, gaila, kad e, mes einame netinkamą linkme. Dėkuoju, ponia Veržė, ar norėtų dar kas nors pasakyti? Komisija, ar norėtumėte sureaguoti jūs? Prašau. Labas rytas, aš esu Manuel Kabu, e, su DG Home. Turėčiau porą pasiūlymų, porą komentarų. Šis pasiūlymas e, buvo parengtas todėl, kad dabar neturime suvienodinto e, gražinimo dokumento su stipriu, stipriomis saugumo priemonėmis. Na ir dabar readmisijos e, politika yra viena iš ES valstybių narių. E, E, prioritetinių sričių. Taigi mes šiuo pasiūlymu tiesiog norėtume užtikrinti, kad atsiras visa redmisijos grandinė ir jos elementas, stiprus elementas turi būti tie kelionės dokumentai. Anksčiau susidūrėme su situacijomis, kodėl, kada ES dokumentų, kelionės dokumentų nepriimdavo tos trečiosios šalys dėl to, kad e, jie e, buvo nestiprus, e, žiūrint iš saugumo perspektyvos. Taigi dabar reikėtų spręsti daugelį problemų, kurios kyla ir tai yra techninio pabudžio dokumentas, kurio reikia tam, kad e, sugražinimo dokumentai būtų stipri, stiprus. E, pora komentarų dėl pakeitimų. Pakeitimai yra skirti, e, tarkim, nuotrauką, yra kalbam apie nuotrauką, vertimą, informaciją. Na, reikėtų visą tai išanalizuoti atidžiai reikėtų stengtis užtikrinti, kad netidėtų biurokratinė našta ir kad tikrai didėtų e, vertė. Šis dokumentas turėtų būti lengvai panaudojamas valstybėse narėse. Na, dėl pakeitimo, dėl 5a straipsnio Manau, kad readmisija, kurios pagrindinė privaloma sąlyga turėtų būti tas e, dokumentas, e, iš tiesų nėra labai geras pasiūlymas. Tas yra tokių šalių, kurios ne. ne e, priima to admisijos susitarimo ir reikėtų daugiau lankstumo. Mes nenorėtume tokios griežtos nuostatos dėl vizų. tikrai e, viza galėtų būti kaip tam tikras svertas, e, galėtų būti panaudotas. Kai kurios šalis net bendradarbiauja admisijos srityje, taigi tada galime panaudoti vizos e, severtą. Tai turėtume aptarti su valstybėmis narėmis. Šiuo metu turime vizų kodekso peržiūrą, na, veiks dar trišalis dialogas. Taigi aptarsime šį klausimą aptarinėdami ir būtent tą dokumentą. Taigi dabar šiame techninėme dokumente galbūt įrengiant galbūt nevertėtų to aptarti. Dėl Eurodaka ir mm, Šengeno informacijos sistemos. Valstybės narės turėtų galėti naudotis Eurodak ir Schengeno informacinę sistemą tam, kad būtų pateikiama daug informacijos apie sugražinimo sprendimą. Taigi dabar mes vykdome tyrimą, kad išsiaiškintume, ar į Schengeno informacinę sistemą galėtume e, pateikti informaciją dėl sprendimo, dėl išsiuntimo. E, dar tos galimybių studijos e, mes nepabaigėme, taigi turėtume ją pabaigti ir vertinti, ką galėtume įgyvendinti. Po pabaigus tą galimybių studiją komisija galbūt galės pateikti daugiau pasiūlymų, bet vis dėlto, ko gero, tos diskusijos turėtų vykti kitame kontekste. Taigi mes šiuo pasiūlymu sprendžiame tą techninio pobūdžio problemą ir manau, kad mūsų diskusijos turėtų apsiriboti tą, tai, ją. Ja, ja. Norėtume, kad tas dokumentas būtų patvirtintas kuo greičiau. Dėkoju. Dėkoju. Vėl žodis e, pranešėjai. Dėkoju, aš neturėčiau e, daugiau komentarų dėl esmės, bet norėčiau priminti, kolegoms, kad iki balandžio 24 dienos galima pateikti pasiūlymus dėl pakeitimų. Kitas šešėlinių e, pranešėjų posėdis turėtų vykti. Pirmininkė nutraukė ir sako, kad pakeitimus galima pateikti iki balandžio 28 dienos. Iki 17 valandos. Periname prie kito darbo tvarkės e, punkto. Patikrinimo prie išorės sienų sustiprinimas naudojant atitinkamas duomenų bazės. Pranešėja ponia Makovei. Manau, kad e, tai labai svarbus pasiūlymas ir iš karto suteiksiu žodį jums. Pranešėjai, prašom. Ačiū.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 ES piliečiai. Na ir šis reiškinys jau labai išaugo, dėl to mums reikėtų stiprinti mūsų išorės sienas ir mums reikėtų priemonių tam. Komisijos pasiūlyme yra siūloma keisti Šengeno zonos kondeksą ir tam, kad valstybės narės galėtų sistemiškai tikrinti kiekvieną asmenį. Uh, Ir tai turėtų būti daroma naudojant visas duomenų bazės. E, taip turėtų būti tikrinami ir ES piliečiai, ir ne ES piliečiai. Ši sisteminė kontrolė turi būti vykdoma kiekvienam asmeniui. Ir e, kertant sienas, būtent e, gali kilti dėl to didelių problemų ir mm, dėl to valstybės narės galėtų kontroliuoti ne visus asmenės, e, daryti atsitiktinės patikras. E, toks e, pasiūlymas galimas, jeigu bus įrodyta, kad dėl to nekils pavojus vidaus saugumui. Kokie yra svarbiausi šio pranešimo elementai? Juos e, pristatysiu trumpai. Mm, Pradžio norėčiau pasakyti, kad e, šiomis kontrolėmis e, leidžiama nukrypti nuo nuostatų. Remiantis vertinimu, rizikos vertinimu, šis sprendimas gali būti taikomas, bet tik ribotą laikotarpį. Taigi, e, tokios išimties būtų taikomos visose, prie visų sienų, taip pat ir prie jūros sienų. E, šia kontrole. Būtų galima prisitaikyti prie esamos situacijos. E, Dėl oro sienų valstybės narės e, gali nesilaikyti šios taisyklės e, e, šešerius mėnesius. Tai būtų pereinamasis laikotarpis nuo reglamento įsigaliojimo. Jau nuo dabar galėčiau pasakyti, kad per šis šešerių mėnesių laikotarpis yra per ilgas. Norėčiau pasiūlyti trupesnį laikotarpį dėl rizikos vertinimo. ne tik Frontexui, bet ir, bet ir komisijai, ne tik Frontexą, bet ir komisiją ir valstybės narės, e, kurios turi tą pačią sieną, reikia informuoti apie tą sprendimą e, vykdyti tokią kontrolę. Per 12 mėnesių po mūsų reglamento įsigaliojimo komisija turėtų atsiųsti parlamentui ir tarybai vertinimą, būtent šių leidimo nukrypinų nuostatų vertinimo dokumentą. Tada bus nuspręsta, reikėtų kontroliuoti visus asmenis ir atsitikti, tik vykdyti atsitiktinę kontrolę. Na ir jeigu tokiu atveju Kai yra nuspręsta, kad kuri siena turi būti nuolatos kontroliuojama, bus galima priimti sprendimą kontroliuoti tik asmenį išvykstant. Tik asmenį išvykstant. To reikia tam, kad e, kontrolė nesidubliuotų. Bet Rumunija norėtų, kad išliktų sisteminė kontrolė visose duomenų bazėse ir kad to kontrolė būtų vykdoma kuo dažniau. Rumunija Šią taisyklę taiko nuo 2015 metų lapkričio mėnesio. 14 pakeitime, kur yra kalbama apie saugumo stiprinimą, valstybės narės, kurios įtraukia sisteminę, pradėjo taikyti sisteminę kontrolę, turėtų vykdyti tą kontrolę remiantis, remdamosi visomis domenų bazėmis. Mes taip pat turime taisyklę mutatis mutandis šiandieno kodekse. 22 pakeitimas, kuriame kalbama apie visų esamų priemonių panaudojimą tam, kad būtų galima kovoti su terorizmu ir tam, kad galėtume stiprinti mūsų išorės sienas. Norėčiau pasiūlyti, kad e, asmenys, kurie neturi ES pilietybės, Jų atvejas taip pat būtų tikrinamas duomenų bazėse ir tose šalise, kurios nėra e, eurozonos šalis. Tai reiškia, kad reikėtų a, a, naudoti ir, ir kitas duomenų bazės, pavyzdžiui, Europolo, SAS ir nacionalinės duomenų bazės. Ši patikra gali būti vykdoma remiantis dvišaliais susitarimais, tomis šalimis, kurios nėra ES šalis. E, e, taip pat e, tie susitarimai gali būti sudaromi ir su tarptautinėmis organizacijomis. Valstybės narės turėtų geriau bendradarbiauti tam, kad būtų užtikrintas saugumas ir būtų kovojama su terorizmu. Išpoliai, kurie vyko neseniai, E, mums parodo, kad būtina didinti mūsų saugumą, didinti ES e, piliečių saugumą, todėl kad jie e, baiminasi, nerimauja dėl to, kad jų, jų gyvybei kyla pavojus. Mm, teko bendrauti su daugeliu asmenų iš skirtingų valstybių Europoje ir aš padariau išvadą, kad jie mano, kad ES nesima pakankamai veikslų, veiksmų ir kad tikrai tų, tos priemonės, kurios dabar pasitelkiamos, jos pasitelkiamos per vėlai. Ir mums vėliau tenka gailėtis dėl suorganizuotų išpolių. Taigi manau, kad mes turėtumėm tų skubių veiksmų, reikėtų mažinti biurokratiją Ir tai pasakyta ne tik apie Šengeno kodeksą, bet taip pat ir apie sienų saugumą. Sienų saugumą reikėtų stiprinti, ypač turiu omenyje išorės sienas. Ir šias nuostatas reikėtų patvirtinti kuo greičiau, tam, kad išsaugotume gyvybės. Dėkoju, laukiu jūsų pasiūlymų dėl pakeitimų iki balandžio 28 dienos. Uh, Dabar suteiksiu žodį šešėlėjams pranešėjams. Uh, Pane Kubinska, prašom. Dėkoju, pirminkė. Norėčiau padėkoti poniai Makovei už įsamų pristatymą. EPP frakcija apskritai pritarė pranešimo turiniui. Tai yra, kad ateities pokyčiai, tai yra ateities pokyčiams, ypač šiandieno erdvėje. Pritarėme, kad svarbiausia turėtų būti Europos piliečių sauga, saugumas, todėl išorės sienas reikia apsaugoti veiksmingiau. Be kita ko, veiksmingai keičiantis duomenimis e, ir tinkamai apsaugant asmens duomenis. Pranešime pasiūlytas e, šešių mėnesių pereinamasis laikotarpis oro sienoms. Iš pradžių svarbu užtikrinti, kad e, tai nepadarytų neproporcingo poveikio e, skrydžiams, jų kainoms ir taip toliau. Bet turime žiūrėti viską realistiškai. Galima pritarti šešių mėnesių e, perinamajam laikotarpiui oro sienoms. Planuoju pateikti pakeitimus e, dėl galimybės naudotis atitinkamomis duomenų bazėmis kad būtų galima nustatyti, kad asmuo nekelia grėsmės saugumui. Taip pat e, turime paraginti valstybės narės e, keistis duomenimis e, tarp įvairių duomenų bazių. Taip pat norėčiau pabrėžti kai kurių ES valstybių narių išorės sienų svarbą šalių, e, kurios, na, šiandien ardvės e, šalis, e, svarbu, kad jos taip pat būtų visiškai integruotus į sistemą ir galėtų užtikrinti veiksmingą sienų apsaugą. Taip pat būtų naudinga nustatyti e, laiko terminus ir būtų aktualu, kad komisija užtikrintų finansinę pagalbą valstybėms narėms, e, ypač e, svarbiausiose sienų kirtimo vietose. Esu pasiruošusi bendradarbiauti su ponia Makovei, kaip šešėlinė pranešėja kad parengtume kuo geresnį pranešimą. Ačiū. Dėkuoju, poniai Kudricka, ponia Faja. Ačiū pirmininkė, ačiū taip pat ir Monikai už pristatytą pranešimą. Be jokių abejonių norime užtikrinti Europos piliečių saugumą, bet e, man kai kas kelia nerima. Paminėsiu tik kelis dalykus. Mano nuomonė, šis komisijos pasiūlymas e, labai orientuotas į saugumą ir e, nepaisoma proporcingumo principų. Manau, kad komisijai vėliau bus suteiktas žodis, todėl noriu paklausti, kodėl nebuvo atliktas poveikio vertinimas, kuris paprastai būna atliekamas tokiems pasiūlymams. Nėra jokių empirinių duomenų, kad um, sistemiškai tikrinant visus ES keleivius, kurie kerta e, ES e, išorės sienas į abi puses, e, bus užtikrintas didesnis saugumas. Dėl e, reikalavimų susijusių su Šengeno erdve, e, aš e, atlikau kelis vizitus, kai nagrinėjome pažangiai valdomų sienų paketą ir kai kurie sienų apsaugos pareigūnai minėjo, kad nėra sistemiškai tikrinamos vizos vis sistemoje, nepaisant to, kad tai privaloma. Ir uh, tik trečdalis e, trečiųjų šalių piliečių mm, kertančių sieną e, tikrinimą sistemingai. Taigi jau dabar du trečdaliai keleivių nėra sistemingai tikrinami, tai labai didelė problema prie sienos. Ko gero, komisija mm, nepakankamai išnagrinėjo galima šio pasiūlymo praktinį poveikį. Manau, kad e, Sistemiškos kiekvieno asmens patikros pagal duomenų bazės e, turės neproporcingą poveikį, ypač e, kai kuriuose sienų kirtimo vietose. Pavyzdžiui, e, Slovenijos ir Kroatijos sienose kyla praktinių sunkumų nes e, per metus e, e, sienos kertamos maždaug 52 milijonų keleivių, taip pat Ispanijos ir Gibraltaro siena, kiekvieną dieną ją kerta 10 tūkstančių žmonių. Jeigu kiekvieną reikėtų kruopšį patikrinti, ką tai reikštų. Taigi dėl šio e, pasiūlymo mano pozicija tokia. Sistemingus e, patikrinimus reikia atlikti tik tai tuo met, kai yra kažkokių įrodymų dėl galimos rizikos, kai yra atliktas rizikos vertinimas. Reikia, žinoma, vadovautis pagrindinėmis e, teisėmis, suskirstyti keleivius į tam tikras kategorijas. Aš pateiksiu pakeitimų pasiūlymus. Tikrai nenorime dar vieno prasto, nepakankamai gerai parengtų teisės aktų, kurie bus neįmanoma įgyvendinti. Ačiū. Dėkuoju, ponė Fajon. Pone Intelda, ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už pristatymą. Pritariu nuogastavimams, kuriuos ką tik išdėstė ponia Fajon. Norime saugumo priemonių ten, kur jų reikia, taip, bet e, jos turi būtinos ir proporcingos, antraip e, jos netenka prasmės. Jeigu priemonė gali turėti didžiulį uh, poveikį keleivių srautams, galbūt tai nebus gera priemonė, bet kuriuo atveju reikia atlikti poveikį vertinimą dėl keleivių srautų. Man buvo pasakyta, kad e, Prancūzija Vieną dieną pamėgino taip elgtis e, šaldigulio ruoste ir jau po tos vienos dienos kilo e, visiškas chaosas. Šaldigulio ruostas visiškai nesusitvarkė su, su tokius rautų patikrinimais. E, tai kaip galima tikėtis, kad kiti ruostai susitvarkys. Taigi prieš mums priimant bet kokius sprendimus reikia vertinti poveikį. Atrodo, kad komisija yra linkusi nuolat e, neteikti poveikio vertinimų įvairiems pasiūlymams, kurie yra teikiami Libė komitetui. Nesuprantu, kodėl. Taip pat norėčiau suprasti, kodėl e, gali būti išimtis e, žemės ir jūrų sienoms, bet ne oro sienoms. Taip pat nelabai suprantu logikos uh, dėl e, taisyklės, e, e, kad taisyklė yra nuolatiniai patikrinimai, visų patikrinimai, o išimtis patikrinimai pagristi rizikos vertinimu. Mm, kaip tik turėtų būti atvirkščiai, jeigu nėra jokios rizikos, kam reikia tuos sistemiškus patikrinimus atlikti, reikėtų ten, kur nekyla jokios rizikos. Manau, kad turi būti atvirkščiai. Taisyklė turi būti tie tiksliniai patikrinimai remintis rizikos vertinimu, o išimtis tie nuolatiniai sistemingi patikrinimai. Manau, taip pat turėtume kruopšiai vertinti tas priemonės, kurios jau yra patvirtintos. Jau yra e, keliaivių įrašų e, duomenų pasiūlymas, yra kitų e, instrumentų. E, Kaip e, suprantu, daugelis valstybių narių dabar daro spaudimą vežėjams, kad jie e, nuolat e, rinktų apie jį duomenis. Turime pasigilinti tai, kokiu priemonių jau turime ir pagalvoti apie tai, kaip jos siejamos su naujoju atvykimo išvykimo sistemos pasiūlymu. Ir dar dvi paskutinės pastabos. Jeigu bus e, tiksliniai patikrinimai pagristi rizikos vertinimu, kokiu pagrindu bus atliekamas rizikos vertinimas? Ar bus apibūdinamos tam tikros keleivių kategorijos, ar kokiu nors kitų pagrindų, norėčiau tai suprasti. Na e, ir paskutinė pastaba, e, norime viską įvertinti, įvertinti bendrąjį vaizdą labai atsargiai norime užtikrinti saugumą, todėl e, turime suprasti iš kur kyla e, grėsmės. Nuolat ieškome grėsmių išorėje. Galbūt e, tokia jau žmogaus natūra. Atrodo, kad visos grėsmės yra iš išorės, kažkas svetima nuolat kelia grėsmę. Bet pastarųjų metų įsitikinome, kad tos grėsmės kyla dažnai iš vidaus, o ne iš išorės. Uh, Taigi turime imti saugumo priemonių, taip, bet jos turi būti proporcingos, būtinos ir pirmiausia veiksmingos. Ačiū. Nesisveržyje. Ačiū toliau, pane Veržyje. Aš savo ruoštų sveik... E, dėkoju pranešėjai. Aš pritariu analizai, analizai kuri pateikta ponios Fajon ir ponios Sintfeld. Manau, kad mes visi rūpi, mums visiems rūpi saugumas visų žmonių, kurie gyvena mūsų teritorijoje. Tuo pat metu mes visi žinome, kad mūsų reakcija ne visada yra sveika. Po išpolių Madride buvo priimti tekstai, kurie buvo po to teisingumo teismo panaikinti. Togi toks pavyzdys. Pranešėjas sakė, kad teroristai iš esmės yra Europos Sąjungos piliečiai ir todėl reikia stiprinti išorės sienų apsaugą. Aš šio logikos nesuprantu. Toks e, kontro, apsėdi, susirūpinimas kontrolę visų piliečių, visų žmonių, kurie atvyksta į mūsų teritoriją, kaip tai bus galima padaryti be įtakos farautams, ne, aš nesuprantu. Kaip tai padaryti be papildomų išlaidų? Na, turbūt irgi sunku sugalvoti. Jeigu norime išvengti e, didžiulių laukimo eilių, pranešė siūlo geriau bendradarbiauti su išorė Aš nemanau, kad mes galime primesti ES tek, teisinėme tekste trečiosiam šalims e, pareigas kažkokias. E. Taigi tai yra visai tuščias, e, tušti žodžiai. Mes visi žinome, kad problema tikrovėje yra bendradarbiavimas tarp valstybių narių kurios nevykdo savo įsipareigojimų, kaip sakė pana Fajon. Taigi, iš esmės trūksta proporcingumo, poveikio vertinimo, kuris yra būtinas. Sofija Invelt pateikė Šarlio Degolio pavyzdį. Aš galiu priešingai pateikti mažo oro uosto, Strasbūro oro uosto pavyzdį. jie pabandė e, vykdyti sisteminę kontrolę, tai buvo visiškas košmaras, nes Strasbūro oro uostas neturi priemonių vykdyti tokią kontrolę. E, na, aš linkiu visiems kolegams sėkmės, jeigu taip ta sistema bus taikoma, keliaujant į Strasbūrą lėktuvu, aš pati važiuoju traukiniu kiek, įsivaizduokite, kiek reikės laiko atvykstant ir išvykstant. Na ir dėl galimybės sistematizuoti kontrolę prie Šengeno su sienų po išpalių e, Paryžiuje Prancūzija pareikalavo sisteminio tikrimo prieš rasiem, tai nevykdoma, tai nedaroma vis tiek. E, pagal Šengeno reglamentą reikėtų apversti tą įrodymo naštos principą. Aš nemanau, kad čia būtų kažkokia revoliucija, bet valstybės narės reikalauja pateisinti savo įmamus, besimamų priemonių e, būtinumą. Taigi atrodo, kad viskas apversta nuo kojų ant galvos. Mums reikia Mes bandome dabar skubėti ir pakeisti visus e, tekstus. Tačiau kaip tai dėrės su tekstais, kuriuos ką tik patvirtino dėl keliaivių domenų, dėl sienų pažangaus valdymo ir taip toliau. Aš jau daugiau nebesuprantu. Bandau viską sekti, tačiau nieko nebesuprantu ką mes čia bandome padaryti. Dar kartą pasakysiu, aš manau, kad valstybės narės nori nusikratyti tinkamos atsakomybės e, vykdymo. ES nori visą atsakomybę suversti ES ir, o kenties nuo to visi mūsų piliečiai ir kiti gyventojai mūsų teritorijoje. Aš man bijau, kad mes tokiu būdu neišvengsime tolesnių išpolių. E, tokiamis priemonėmis. Ačiū, pana Viržė, pana Lunačiak. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti poniai Makoviai už jos pristatymą. Tada aš, aš taip pat turiu pasakyti, kad pritariu čia kalbėjusiems šaliams pranešėjams. Saugumas yra problema, tačiau, kaip čia sakyti, klausimai kilo dėl proporcingumo, būtinumo, to komisija pakankamai dar neįrodė mano nuomonė ir mano politinės frakcijos nuomonė. Kaip sakė Tane Fajon, poveikio vertinimo nėra. Komisija nori visur taikyti poveikio vertinimus, kodėl dabar jo neatliko. Tai reikėjo padaryti. Jeigu teisingai pamenu, per pirmą šešėlinį pranešėjų posėdį komisija sakė, kad Frontex e, jai sako, kad oro uostams tai reikės vienos dviejų sekundžių vienam asmeniui tuos tikrinimus atlikti. Kaip sakė Sofie Intveld, Šarlis Degolis bandė vieną dieną tai padaryti ir nutraukė tai, nes tai užėmė per daug laiko, pasidarė dėlės eilės ir panašiai. Taip pat žinome, kaip kai būna Strasbūre tie, kurie atvyksta lėktuvais. Taigi poveikio vertinimo iš tikrųjų reikia, be jo nežinau, kaip mes galėtume ką nors padaryti. Dar vienas klausimas. Vaikai žinome, kad kai kalbame apie teroristų išpolius, tai nusikalteliai yra tie, kurie užaugo gyvena čia, šiame žemynė. Jie nėra pabėgėliai. Todėl labai svarbu atskirti šios du aspektus. Per vieną posėdį komisija sakė, kad reikia žiūrėti čia prie sienų, ar tai yra turistai, ar žmonės, kurie dirba kitoje sienos pusėje, ar ten, kur atvyksta pabėgėliai, tada reikėtų daugiau kontrolės priemonių taikyti. Atsiprašau, bet čia bandome užkirsti kelią teroristams grįžtantiems iš Sirijos. Tai nėra pabėgėliai, reikia atskirti šios du dalykus ir tokiuose pasiūlymuose. Taip pat pritariu būkštavimams dėl to, kad aišku, tai turi būti pagrista rizika ir tiksliniai patikrinimai turi būti, tačiau kaip apibriežti tas rizikas? Ar Tai bus etninis profiliavimas, ar pavyzdžiui, visi tamsiaodžiai būtų e, kaip žmonės, kurie kel, nustatyti kaip kelia rintis riziką, o kiti ne. Tai taip pat neaišku. Taip pat norėčiau pakalbėti apie na, ponios Makovei tris pakeitimus. Keturioliktas pakeitimas kalbama apie tai, kad jeigu laikinai gražinamos vidaus sienų kontrolės priemonės pagal atitinkamas nuostatas, patikrinimai minėti 72 straipsnėje būtų taikomos. Tai reikštų, kad valstybės narės, kurios prie vidaus sienų galėtų automatiškai nesikreipusios į komisiją, galėtų taikyti tas pačias taisyklės. Aš nemanau, kad tai turėtų būti daroma automatiškai. Nemanau, kad prie vidaus sienų būtų automatiškai galima daryti ką nors tokio reikėtų pirmiausia gauti komisijos sutikimą, nes kitaip tai nieko nebus. Toliau 21 pakeitimas, kur sakoma, kad konsultuotis, patys tikrinti atitinkamose duomenų bazėse, e, paminėtos trys, manau, kad tai turėtų būti uždaras sąrašas. ir nereikėtų papildinėti to sąrašo, jeigu reikėtų, tai per atitinkamas procedūras pakeisti. 22 pakeitimas. Aš sakyčiau, kad e, būtų būtina e, duomenų bazės, kurios automatiškai nebūtų įtraukiamas per susitarimus su trečiomis šalimis, bet ne automatiškai. Ačiū, ponia Winberg. Dėkoju pranešėjai. Šiuo metu tikrai labai svarbu e, vykdyti kontrolės. Aš e, į jas žiūriu teigiamai. Pasakau E, už jas. Pažiūrėkime, kokias situacijas susiklosto, kylant terorizmo e, pavojui. Geriau e, stovėti oro uosto eilėje ilgiau, negu žūti išpolyje. Oro uostas ir kitose atrose vietose patikros buvo pakeistos Gaila, kad mes žiūrime tik į, tik į laiką, kur, ta prasme, kad ilgiau užtrunkame eilėje. Galvokime apie saugumą. Aš pritariu daugeliu pakeitimų. Taip pat norėčiau priminti, kad teroristai gyvena tarp mūsų. Daž, didžia, dažniausiai e, tie asmenys, kurie vykdo tos išpolius, yra ES piliečiai. ES yra 5-6 tūkstančiai potencialių teroristų. Taigi neužtenka kontroliuoti tik išorės sienas. Valstybės narės turi kontroliuoti taip pat ir savo sienas. Aš pasakau už trečią pakeitimą. Ir jame yra rašom, kad tos kontrolės turi būti vykdomos tik įvažiuoti į šalį, tik iš jos išvažiuojant. 18 pakeitimas, jame yra rašoma, kad šeši mėnesiai yra laikotarpis, kurėtų būti taikomas kontroliai vis sistemoje. Reikėtų dar daugiau laiko tam, kad būtų užtikrinama kontrolė. Pane Musolini, aš pritariu pasiūlymui, pranešėjos pasiūlymui ir šešėlinių pranešėjų mintims. Manau, kad tai yra subalansuotas pasiūlymas. Bet uh, kaip kalbate, rodos, kad e, atitiktų, kaip kad ir pasakymą, kad negalime numatyti, kada bus žemės drebėjimas, tai statykime namus ant e, ugnikalnių. Mes turime užtikrinti didesnį saugumą mūsų piliečiams. Europos Sąjungoje yra teigiama, kad reikėtų daugiau kontroliuoti išorės sienas ir kad reikėtų uh, taip pat ir bendradarbiauti, pasitelkiant bendradarbiavimo tinklą tarp valstybių narių ES viduje. Tai yra Europos sprendimas, Europos atsakymas, kurį reikėtų pasitelkti, nes vien tik egoistiškai elgiantis mes prarandame kovą, mm, prarandame kovą prieš e, terorizmą. Pažiūrėkime, kokia situacija yra um, Briuselėje į Zavatimo ruostą reikia atvažiuoti 3-4 valandos prieš skrydį. Na ir pažiūrėkime, Briuse, Briuselėje yra 6 e, še, šeši policijos skirtingi padaliniai. Tarkime, jeigu pametame dokumentą, nuvykstame į, į policijos padalinį ir jie sako vykti į kitą tam, kad dėl to, kad šiame negalima susikalbėti tą kalbą, kokią norite kalbėti jūs. Taigi aš pritariu šiam pasiūlymui. E, ir Eurodac, SIS ir kitos sistemos yra minimos įvairiose pranešimuose, kuriuos analizuojame ir mes, turėtų būti galbūt padarytas koks nors ryšys su tais dokumentais. Turėtų būti stiprinama išorės sienų kontrolė, bet taip pat reikėtų šias sistemas naudoti ir um, ES viduje, nes duomenys renkami ir dėl to jie yra naudingi. Dėkuoju, ar komisija nori pasisakyti. Taip, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Lybė komitetui už tai, kad e, šiam dokumentui būtent skyrė pirmumą, kad, tai, kad jis tapo jūsų prioritetiniu dokumentu. E, ir e, jį rengėte kartu su 15 metų gruodžio sienų paketu. Sienų paketų, paketų dokumentais. Sureaguosiu trumpai, o vėliau, kai e, bus pasiūlyti visi pas pakeitimai, tuomet sureaguosime išsameu. Su pirma, vienas bendro pobūdžio komentaras. Kai kas e, teigia, kad šis pasiūlymas kilo dėl saugumo sumetimų. Taip, Bet e, tai nėra kažkoks izoliuotas pasiūlymas. Jis yra iniciatyvų ir priemonių, kurių ėmėsi komisija dalis. Tų priemonių reikia tam, kad migracija ir išorės sienos būtų geriau valdomos. Taigi šis pasiūlymas yra labai skirtas saugumui, bet komisija neteikia tik pasiūlymus dėl, pakeit, dėl, dėl saugumo. Mes taip pat um, rengiame dokumentus dėl teisėtų atvykimų, Euro, teisėtų atvykimų Europos Sąjungo ir taip toliau. Nemažai komiteto narių minėjo, kad nebuvo padarytas uh, šių uh, įvairių komisijos pasiūlymų poveikio vertinimas. Tiesa, poveikio vertinimai turėtų būti parengti, bet, ponė pirmininkė, manau, kad šios diskusijos yra labiau bendro politinio pobūdžio. Jūs neturėtų daryti įtakos šio dokumento aptarimui. Nes Mes, rengdami šį pasiūlymą, susisiekėme su valstybėmis narėmis, su jų um, institucijomis, su Frontexu. Taigi šis pasiūlymas uh, nekybo kažkur ore tik dėl to, kad trūksta poveikio vertinimo. Bet, žinoma, iš esmės dėl poveikio vertinimų reikia greiptis į komisiją. Dėl proporcingumo. Pone pirmininkė, norėčiau priminti, kokia šiuo metu yra situacija. Šiuo metu jau yra prievolė valstybėms narėms sistemiškai tikrinti visus asmenis, kurie kerta išorės sienas. Taip pat ir ES piliečius. Taigi visus asmenis, visus individus, kurie kerta sienas, tikrinti būtina. Taigi tai nėra susijęs su proporcingumo klausimu, tokios taisyklės jau yra įsigaliojusios. Bet šiuo pasiūlymu mes norime, per ta, vykdant tas sisteminės kontrolės, privalomai numatyti, kad turi būti vykdoma patikra ir duomenų bazėje. Bet sisteminė patikra, asmenų patikra jau egzistuoja. Na ir aškinamajame, aškinamojo dalyje yra rašoma, kad e, taip, laukimo laikas e, prie sienų gali ilgėti. Dėl to komisija savo pasiūlyme taip pat numatė ir galimybę daryti išimti sienos ir, sienose oro ir e, žemės sausumos sienose, prie, prie tų sienų. Kodėl? Tiesiog buvo atsižvelgta į esamas infrastruktūras ir, apie, ir į tai, kaip yra vykdomos kontrolės. Bei buvo taip pat atsižvelgta ir į srautus, keliaivių srautus oro uostuose. Aš tiesą sakant, nežinau, kokia situacija Strasbūro oro uoste jis buvo paminėtas, bet paprastai oro uostuose kiekvienas asmo yra kontroliuojamas. Europos e, Sąjungos e, e, piliečių tapatybė ir, ir tautybė taip pat yra patikrinamas. Na ir e, remiamasi taip pat bendraisiais rizikos e, rodikliais, kurie buvo parengti atsižvelgiant į kovą su užsienio kovotojais. E, Žinoma, tai nėra toks sprendimas, kuris įspręs visas e, problemas susijusias su saugumu, bet e, juo naudojantis bus galima pasienyje aptikti išvykstančius arba grįžtančius užsienio kovotojus. E, SIS sistemoje atsiras informacija, būtent įspėjimas apie tą asmenį, taip pat bus galima nustatyti ir padirbtus dokumentus. Ir tokius asmenis bus galima aptikti taip pat, jeigu jie ir vyks per kitos šalies išorės sieną. Oro uostose esanti infrastruktūra jau leidžia šiuo metu vykdyti sisteminę patikrą ir kontroliuoti e, duomenis duomenų bazėje. Taryboje numat, buvo numatytas perinamasis laikotarpis, todėl kad gali būti, kad reikės daugiau darbuotojų, daugiau infrastruktūros. Taryboje šeši mėnesiai daugeliu valstybių atrodo kaip e, priimtinas pereinamasis laikotarpis pranešėjas siūlys trumpesnį laikotarpį, na, tai dar turėtume aptarti išsameu trišalio dialogo metu. E, sausumos sienų situacija kitokia. Tai priklauso, žinoma, nuo geografinės e, vietos. E, kartais iš Šengeno zonos išvažiuoti yra tik viena juosta. Tada gali kilti problemų, jeigu keleivių bus daug ir jeigu juos reikės sistemiškai tikrinti duomenų bazėje. Tokiu atveju komisija leidžia e, taikyti išimtį, remiantis rizikos analizę, rizikos vertinimu. Būtent tuo atveju, jeigu bus numatyta, kad galėtų kilti neigiamą, galėtų atsirasti kažkoks neigiamas e, poveikis tai sienai. bet saugumui gali kilti pavojus, jeigu nebus sistemiškai kontroliuojama domenų bazėje. Taigi, galbūt paskutinis komentaras, mane pirmininkė, dėl to principo vertinimo vidaus sienose, jeigu valstybės narės vėl pradės vykdyti patikrą vidaus sienos, sienose, prie vidaus sienų. Ne visos tos nuostatos turi būti automatiškai taikomos, jeigu valstybės narės laikinai pradės taikyti vidaus sienų kontrolę. Pavyzdžiui, jeigu stengiamas, tarkim, užkirsti huliganizmo atvejus vykstant tarptautinėms futbolo varžyboms, tokiu atveju, ko gero, nebūtina tikrinti e, asmens duomenų visose duomenų bazėse. Tai neturi būti vykdoma automatiškai. Kontrolė tokiu atveju prie išorės sienos priklauso nuo atskiro atvejo, atsižvelgiant būtent į pavojaus pobūdį. Taigi, neturi automatiškai visos tos nuostatos būti vykdomos, jeigu kontrolė vėl taikoma prie vidaus sienų. Taigi tiek, ponė pirmininkė, būtų pirminių reakcijų, na ir žinoma, aptarsime klausimą ateityje ir išsameu. The... Ačiū. Taip, e, Sophie, labai trumpai. Taip, tikrai labai trumpai, nes e, ponas Kirs sakė, kad e, vyko įsamius diskusijos su suinteresuotais subjektais, pavyzdžiui, oro uostų atstovais. Uh, Taigi galbūt e, galėtume susipažinti su tų diskusijų rezultatais, jeigu dėl tam tikrų priežasčių neatlikot e, poveikio vertinimų, vis tiek dėl tų priežasčių nesuprantu, bent jau turėtume turėti galimybę susipažinti su šią informaciją, su jūsų analize, kodėl valstybės narės e, turi būti įpareigotos atlikti sisteminius patikrinimus, o ne sinaudoti Mm, tomis priemonėmis, kurių jau dabar yra, kad atliktų patikrinimus. Ačiū. Ar norėtumėte dabar atsakyti, iš karto paklausiu. Na, dėl e, pirmojo prašymo mm, atsakysiu, kad pažiūrėsime, ką turime parengę raštu ir pateiksime šią informaciją. Um, yes, thank you, just, uh... Pone Makovei, taip, ačiū. Mm, Šiek tiek e, kai ką dar pridursiu. Iš tiesų būtų labai naudinga gauti komisijos išvadas e, po diskusijų su sienų kontrolės pareigūnais. Dėl e, to, kad nėra poveikio vertinimo, turime viską žiūrėti realistiškai ir tai jau bus kaip ir poveikio vertinimas. Tie, kas um, įvykdė teroristinius išpolius, kirto išorės sienas, paskui kirto vidaus sienas. E, žinome, kad buvo būtent taip, e, todėl turime stiprinti sienų kontrolę. Dabar e, labiausiai šiame pranešime kalbame būtent apie išorės sienas. Sutinku, kad tikrai būtų naudinga susipažinti su šią medžiagą, e, kurioje būtų pateiktos e, komisijos diskusijų su sienos apsaugos pareigūnais išvados. Bet, bet kuriuo atveju jau dabar turime imtis veiksmų, nieko netidėti ateičiai, e, net ir nesant oficialaus poveikio vertinimo. Daugelis kalbėjo apie oruosiuose kylanti chaosą, kai mėginama atlikti sisteminius patikrinimus. Ir tai nutinka iš karto, pirmosiomis dienomis bandant pritaikyti tokią priemonę. Bet turiu pasakyti, kad kai kažką darote pirmą kartą, taip, taip ir gali būti. Bet galima pasimokyti iš savo klaidų, ir um, vis mažiau ir mažiau bus um, trikdžių atliekant tokius patikrinimus. Mes uh, nesiekiame užtikrinti, kad kuo trumpiau truktų tie patikrinimai. Norime visų pirma užkirsti kelią teroristams. O teisė į gyvybę yra pagrindinė žmogaus uh, teisė. Dar vienas klausimas, į kurį galbūt neatsakysime šiandien. Jeigu nenorime tų sisteminių patikrinimų, ką dar daryti? Vieni sako, tas negerai, kiti sako, anas negerai. Ar turite kokiu nors kitų tokių pat veiksmingų pasiūlymų, kad galima būtų patikrinti, kas atvyksta ir kas išvyksta, kas kerta sienas? Ačiū. Dėkoju, ponia Makovei. Kaip minėjote, pakeitimus reikia teikti iki balandžio 28-osios 5 valandos vakaro. Dėkuoju už visus pasisakymus. Kitas darbo tvarkės punktas. Turkijos pažanga vykdant vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano reikalavimus. Labai svarbu, kad dalyvautume e, bendroje sprendimų prieimimo procedūroje kad vertintume Turkijos pažangą vykdant vizų režimų liberalizavimo veiksmų plano reikalavimus. Šį pranešimą jau aptarėm balandžio 7 dieną Libe komitete, bet e, neužteko laiko, kad komisija pristatytų paskutinę pažangą. Dabar suteiksiu žodį komisijai ir po to suteiksiu žodį visiems norintiems pasisakyti nariams. Pone Sika, prašom. Ačiū labai pirmininkė, labas rytas, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man labai malonu dalyvauti jūsų diskusijoje dėl antrosios ataskaitos dėl Turkijos pažangos vykdant vizų režimų liberalizavimo veiksmų plano reikalavimus. Ir e, dėl komisijos tarnybų darbinio dokumento pridedamo prie šios ataskaitos. Iš karto norėčiau pasakyti, kad um, labai svarbu žiūrėti į abu dokumentus, kuriuos turite kartu. Žinoma, pagrindinis dokumentas pati ataskaita, tačiau nemažiau svarbu vertinti ir prie jos pridedamą komisijos tarnybų darbinį dokumentą. Nes um, kalbame apie 72 rodiklius Ir e, tam, kad būtų lengviau skaityti, į ataskaitą įtraukiam visus dalykus, kuriuos reikia nuveikti, o pagrindinė informacija susijusi su jau įvykdytais veiksmais arba beveik įvykdytais veiksmais pristatoma komisijos tarnybų darbinėme dokumente, taigi reikia juos skaityti kartu. Praeitą kartą tiesa neturėjome laiko tam, kad aptartume ataskaitą, nes e, vyko labai svarbi diskusija su generaliniu direktoriumi dėl apskritai padėties Turkijoje ir labai svarbu priminti, kad e, šią ataskaitą reikia vertinti atsižvelgiant e, į bendrąjį santykių su Turkija kontekstą. Žinote, ir daugiau pavyzdžių susijusių su e, vizų režimo liberalizavimo dialogu. Ši priemonė, vizų režimo liberalizavimo veiksmų planas, e, turi e, savotišką istoriją ir ypatumus. Noriu trumpai pristatyti. Es pradėjo tokį dialogą su Turkija 2014 m. gruodžio mėnesį e, kartu pasirašydama ES ir Turkijos redmisijos susitarimą. Dialogas vyksta remiantis veiksmų planu, kuriame nustatyti labai aiškus reikalavimai, kuriuos turi atitikti Turkija, kad e, e, būtų taikomas vizų režimo liberalizavimas. Yra 72 reikalavimai išvardyti veiksmų plane ir jie yra suskirstyti į penkis skyrius dėl dokumentų saugumo, migracijos valdymo, viešosios tvarkos ir saugumo, pagrindinių teisių. Ir yra taip pat atskiras skyrius skirtas neteisėtų migrantų readmisijai. Taip pat puikiai žinote, kad um, per šį laiką įvyko labai uh, uh, svarbus du uh, aukščiausių lygių susitikimai, e, kuriuose buvo aptarti santykiai su Turkija e, lapkritį ir kovą. Ji e, įvyko. Taigi mums teko paspartinti mūsų darbą ties šiuo veiksmų planu. Mums prireikė nemažai laiko tam, kad įvertintume visus reikalavimus, mes visus įvertiname ir atsižvelgiame į dabartinę padėtį ir teikiame rekomendacijas, ką reikia padaryti, kad būtų pasiekti galutiniai tikslai. E, iki šiol komisija pateikė dvi ataskaitas 2014 m. spalio mėnesį ir antroji ataskaita teikiama jums šiandien. Taip pat, e, kaip iš pat pradžių sakiau, puikiai žinote, kad e, reikia visų pirma atsižvelgti į tai, kaip vyksta santykių su Turkija raida. Ir uh, Buvo pasakyta, kad taryba ir parlamentas iki birželio pabaigos apsvarstys galimybę e, panaikinti e, e, vizų režimą Turkijos piliečiams kertant es išorės sienas, Šengino sienas, tik jeigu bus įvykdyti veiksmų plano reikalavimai. Kaip paprašė, buvo paprašyta viršūnių susitikime, komisija turėtų netrukus pateikti dar vieną pažangos ataskaitą. Planuojame tai padaryti gegužės pradžioje, e, konkrečiai gegužės ketvirtąją dieną. Trumpai pateiksiu informacijos. Ten e, jau bus e, pristatyta naujausia informacija apie tai, kas buvo nuveikta. Antrojoje ataskaitoje kalbama apie tam tikrą pažangą. Turkijos valdžios institucijos akivaizdžiai paspartina teisinės ir administracinės reformas, kad įvykdytų jiems keliamus reikalavimus. Taip pat antroje ataskaitoje, kaip sakiau, kalbama apie 72 reikalavimus, 35 iš jų jau įvykdyti beveik visiškai. Turkija prisėmė įsipareigojimą dėl politinių lyderių vertinimo e, ir labai rimtai žiūri į e, šį reikalavimą, įmės atitinkamų priemonių. E, turiu pasakyti, kad e, ekspertai e, ir kiti asmenys e, vyksta su vizitais į Turkiją beveik kiekvieną dieną, nuolat vyksta keitimasis informacija ir tai absoliučiai būtina, turint omenyje, kad tarp antrosios ir trečiosios ataskaitos yra vos du mėnesiai. Tai kaip ir nemažai laiko, bet vis dėlto norime, kad ir Turkijos valdžios institucijos išnaudotų šį laiką kuo veiksmingiau. Svarbu tai, kad um, yra labai aiškus uh, Turkijos uh, valdžios institucijų įsipareigojimas perkelti uh, readmisijos susitarimo su Turkija pasirašymą birželio pirmąją dieną E, buvo parengta nacionalinė išlyga, kuri turėjo įsigalioti po metų, tik tai 2017 metais ir dabar jau aišku ir oficialiai susitarta, kad e, bus pankstinta ta data ir e, tai bus patvirtinta jau šiais metais, birželio pirmąją dieną. Tai bus labai aktualu, bus labai svarbu įgyvendinti tą nacionalinę išlygą. Noriu tik pasakyti dėl trumpai apie kai kuriuos elementus susijusius su mano minėtais penkiais skyriais. E, pirmasis dokumentų saugumas. Čia turiu pasakyti, kad šios skyriaus reikalavimų vykdymas jau gana pažengęs, jau matome gerų rezultatų turkai yra sukūrę labai gerą, solidų civilinių duomenų registrą kelionės dokumentų registrą ir dabar Turkijos valdžios institucijos naudojasi tik tai e, automatiškai nuskaitomais e, kelionės dokumentais ir automatiškai praneša duomenis Europolo duomenų baziai apie suklastotus ir padirbtus dokumentus. Norėtume, kad e, artimiausių metų būtų daroma pažanga dėl e, keitimus informaciją su valstybių narių teisės saugos institucijomis, dėl į ES keliaujančių keleivių padirbtų ir suklastotų dokumentų, nes šioje srityje reikia kai ką pagerinti. Be to, e, Turkijos valdžios institucijos netrukus turėtų pradėti išduoti biometrinius pasus Turkijos piliečiams pagal ES standartus, e, įskaitant e, ir keliaivių pirštų atspaudus. Antrasis skyrius - migracijos valdymas. Dėl jo norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad gana neblogai gyvendinamas nacionalinis veiksmų planas susijęs su kompleksiniu sienų valdymu. Tai nėra naujas veiksmų planas. Turkijos valdžia jį parengė ir įgyvendino jau daugelį metų, taikydama įvairias įgyvendinimo priemonės. Labai svarbu tai, kad viena iš veiksmų plano sąlygų uh, E, susijusių su mūsų kovo mėnesį primtais sprendimais e, yra ta, kad e, buvo padaryta gana didelė pažanga, nes Turkijos teisės saugos institucijos pradėjo veiksmingai užkirsti kelią neteisėtai migracijai, neteisėtam migrantų ir pabėgėlių išvykimui iš Turkijos pakrančių link Europos Sąjungos. Taigi, Turkijos teisės aktai dėl sirų ir irakiečių buvo patobulinti. Tikrai e, verta pastebėti, kad spalio mėnesį per dieną atvykdavo po 6 tūkstančius, o dabar per pasarasias kelias savaitės e, e, tas skaičius sumažėjo iki maždaug 200, taigi tai didelė pažanga. Taip pat Turkijos valdžios institucijos um, yra patvirtinusios teisės aktus dėl uh, prieglopšio prašymo, dėl pabėgėlių statuso nustatymo. Um, dabar Turkija yra priėmusi apie 3 milijonus pabėgėlių, uh, daugiausiai iš uh, Sirijos, taip pat yra ir kitų tautybių asmenų. Labai svarbu, kad jiems teikiama pagalba ir parama. Vakar stebėjau jūsų trumpą diskusiją apie kai kurių Libė komiteto narių vizitą į Turkiją ir um, minėjote, kad Turkijos valdžios institucija, um, institucijos um, tikrai puikiai padirbėjo, jūs jas pagyrėt už tai, kad susitvarkė su tokiu dideliu migrantų ir pabėgėlių skaičiumi. Tai labai svarbu pabrėžti. Uh, E, taip pat dėl migracijos valdymo skyriaus norėčiau pasakyti, kad e, Turkijos valdžios institucijos pirmiausia turi taikyti vizų reikalavimus piliečiams iš tų šalių, dėl kurių e, kyla didelė migracinė rizika. Ir dėl nediskriminacinio bevizio režimo visiems es piliečiams Vis dėlto e, šioje srityje kalbame dar apie 11 valstybių narių, kurių piliečiams netaikomus tos pačios sąlygos. Taip pat labai svarbu, kad e, yra reglamento projektas, e, kuriame nustatomos taisyklės, kaip pabėgėliams gali būti išduodami leidimai dirbti, leidimai gyventi. Tas projektas jau e, parengtas ir netrukus bus patvirtintas. Dar paskutinis elementas, e, apie kurį norėčiau pasakyti dėl migracijos valdymo, tai e, prieglopšio prašymų registravimas teikdami antrąją ataskaitą, kalbame maždaug apie 150 tūkstančių, dabar jau kalbame apie 140 tūkstančių maždaug. Tai reiškia, kad Turkijos valdžios institucijoms kyla gana didelė administracinė našta ir jos turėtų paspartinti procesą, kad kuo mažiau būtų tą eilėje laukiančių E, prieglopšio prašymų skaičius. Taip pat e, e, reikėtų kalbėti apie Europos tarybos konvencijų ir protokolų ratifikavimą. Visi tie dokumentai yra išvardyti veiksmų plane. Pirmiausia, tai e, konvencija ir protokolas dėl veiksmų kovojant su priekyba žmonėmis, e, pinigų plovimu, yra protokolas dėl ekstradicijos, e, protokolas dėl nuosprendžių vykdymo. Taigi yra įvairių konvencijų ir protokolų, kurie turi būti pasirašyti ir ratifikuoti juos pasirašius. Be to, Turkijos parlamentas taip pat priėmė įstatymą dėl prekybos e, žmonėmis ir e, neseniai buvo patvirtinti taip pat įgyvendinamieji teisės aktai, kuriuos dabar vertiname. Be to norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į Europos tarybos rekomendacijas ir kovos su korupcija veiksmų plano patvirtinimą. Neseniai buvo patvirtintas naujasis duomenų apsaugos įstatymas, kuris dar ne visai atitinka ES e, teisės aktus. Atkreipėme į tai Turkijos valdžios institucijų dėmesį, kad jos žinotų, kokius elementus reikėtų pataisyti, pakoreguoti, nes tai labai e, svarbu, e, kaip žinome iš mūsų diskusijų su Europolu ir Eurojustu. Right. Ketvirtas blokas - pagrindinės teisės. Aš jau minėjau kai kurias konvencijas ir darbą ties jomis. Jis vyksta, tęsiamas. Paminėsiu tris elementus, kurie yra svarbiausi e, dalykai, kurias reikia nuveikti pagal planą. Pirmiausia, minimas nacionalinis veiksmų planas remti Romų piliečių integraciją socialinę įtrauką Čia yra nacionalinė strategija dėl Romų socialinės traukties ir mes e, sekame, kokios vykdomosios priemonės yra siūlomos ir rengiamos. Vykdant šį veiksmų planą antrą, teisės aktų peržiūra, teisės aktų skirtų kovas terorizmų peržiūra, e, perimant ES teisyną, taip pat e, Europos tarybos standartus bei Europos žmogaus teisų teismo praktiką. Na ir pagaliau reikia patvirtinti įstatymą dėl nediskriminavimo ir komiteto įsteigimo dėl nusikaltimų prie žmogaus teisę tyrimo, jeigu jie vykdomi teisės saugos institucijose. Trečia, migrantų, neregalių migrantų klausimas. Nuo 15 metų mes pastebėme ženklę pažangą gyvendinant Graikijos ir Turkijos dvišalį readmisijos protokolą. Turkija sutiko, kaip jau sakiau, pradėti taikyti ES readmisijos susitarimo nuostatas nuo birželio pirmos dienos. Taigi, pakartoju, mes stebėsime situaciją ir tai kaip tas sustarimas gyvendinamas nuo birželio mėnesio ir vėliau. Taip pat Turkija įgyvendina ES ir Turkijos remisijos sustarimą dėl savo piliečių. Ir čia dar vienas dalykas, kuris atidžiau stebėsime, yra Turkijos konsulato darbas, kad tinkamai būtų įgyvendintas šis remisijos sustarimas. Na ir pabaigai Laikas Turkijos valdžiai eiti į priekį, remiantis aiškiais rodikliais ir rekomendacijomis, kurios pateiktos šioje antroje ataskaitoje. Bet kadangi darbas vyksta labai dinamiškai, ši antroji pažagos ataskaita yra kintanti tokia ataskaita ir netrukus mes pateiksime kitą pažangos ataskaitą. Mums taip pat laikas yra stebėti pasiektą pažangą, kaip kad e, kas buvo padaryta iki šios ataskaitos ir ko reikia padaryti iki trečios ataskaitos parengimo. Norėčiau pakartoti dar vieną dalyką dėl vizų liberalizavimo dialogo ir veiksmų plano. Tai ne pirmą kartą Jis yra aptariamas čia jūsų komitete. Jūs žinote, kokia yra metodika, priderinta šalims, kurios čia yra liečiamas. Žinoma, kad čia viskas yra labai individualu, o tempas priklauso nuo reformų įgyvendinimo. Labai dažnai šis, ši metodika yra puikiai proga atitinkamai šaliai e, bendradarbiauti su mumis, e, gauti iš mūsų paramą. Na, o šiuo konkrečiu atveju tai vyksta migracijos krizės kontekste, nuolatinės migracijos krizės kontekste, kurią mes baldome suvaldyti, išvengti situacijos, kuomet prarandama bent viena žmogaus gyvybė migracijos kelyje. Ir vizų liberalizavimo dialogo kontekste reikia supratimo ir to netidėliotino veiksmų būtinybės. Tačiau čia nustatomi yra struktūriniai pagrindai, kad kažkas vyktų, kad kažką būtų galima stebėti. Tai norėjau pasakyti pabaigai. tiek iš mano pusės. Ačiū labai uždėmesi ir mielai išklausysiu komiteto narių diskusijos. Ir jeigu bus klausimų, juos atsakysiu. Ačiū. Labai ačiū. Du komiteto nariai nori pasisakyti. Pone Spinelį, daugiau dabar jau. Prašom, pone Spinelį. Grazie per. Dėkuoju už pristatymą. Mane nustebino komisijos parinkti žodžiai. Susidaro įspūdis, kad gyvename Voltero pasaulyje ir komisijas viduje gyvenanti pačiame geriausiame pasaulyje. Nes Šalis, iš kurių e, žmonės bėga, yra vadinamos e, šalis, kuriuose yra didžiausia e, migracijos rizika. Pažanga yra reali. Pavyzdžiui, teigiama, kad ta pažanga yra Turkijoje. Na, e, Žinoma, tas optimizmas e, yra susijęs su vizų liberalizavimu, bet e, jis e, vyksta ne dėl Turkijos demokratinių teisų stiprėjimų, bet dėl to, kad Turkija leidžia laikyti uždarytas išorės Europos, Europos išorės sienas. Taigi komisija tiesiog nori, kad būtų daugiau informacijos mainų, kad atsirastų biometriniai pasai, kad migracija būtų valdoma. Tuose, tas jūsų idėjas formuluojant vis dėlto reikėtų uh, atsižvelgti į realybę, į realią situaciją. Bendradarbiaukite su asociacijomis, jungtinėmis tautomis, Amnesty International, Human Rights Watch. Jie stebi situaciją Turkijoje, jie stebi sirų gražinimą ir pabėgėlių žiaurę pabėgėlių situaciją, pabėgėlių stovyklose Turkijose. Į pabėgėlius dabar yra šaudoma. Dar vienas e, klausimas, dar vienas pastebėjimas. Turkija rodos iki 2016 metų spalio turėtų E, pritaikyti savo teisės aktus susijusius su, su terorizmu, kova su diskriminacija ir taip toliau, ir su Romų situacija, turi padaryti 72 pakeitimus. Aš manau, kad tai nebus įmanoma iki spalio. Bet aš manau, kad bus tų pranešimų, bus 16, 17, 18 komisijos pranešimas, kuriame bus teigiama, taip, situacija gerėja, dėkoju. Ačiū, pane Gijom. Kalbėsiu apie šio pasiūlymo esmę, nes jį buvo pristatyta, reikia detaliau jį panalizuoti, tačiau turiu klausimą dėl vieno dalyko, nes tai iliustruoja, kaip mes suvokiame tuos pasiūlymus, kuriuos patekė pane Cigan ir atsižvelgiant į vakar vykusią diskusiją dėl santykių su dėl misijos į Turkiją ir mes esame dėkingi dėl to, ką daro Turkija. Tai šios tai ne viską, mes sakėme, kad yra pažangos, tačiau ta pažanga pasiekta priimant siriečių pabėgėlius, apie 11 procentų gyventojų. Tačiau kiti kaip sakėme, gyvena labai sudėtingomis ir blogomis sąlygomis ir reikia apie tai taip pat kalbėti. Taigi aš norėjau e, užtikrinti, kad nebūtų nesusipratimo tarp to, kas sakoma ir kas e, teikiama e, internete ir kitose komisijos tekstuose. Valero, dėkoju, turiu porą klausimų. Visų pirma, dėl redmicijos susitarimo. Jeigu atsižvelgsime ir į Turkijos piliečių situaciją, juk turkai taip pat išvyksta iš Turkijos. Ar žinote, kokia ten yra situacija, mažumų situacija? Manau, kad vis daugiau turkų norės bėgti iš Turkijos. E, sustarimas dėl vizų liberalizavimo yra pa, pa, pozityvus. Dėl redmisijos sustarimo turkai, turkijos piliečiai bėga iš Turkijos, o vėliau jiems pritaikoma redmisija, jie yra gražinami Kiek e, Turkijos piliečių paprašė prieglobšio nuo 8 iki 15 metų? 2745 asmenys. Ir e, prieglobstį gavo tik 145 asmenys tais pačiais metais ir daugiau negu 8000 asmenų yra e, paminėti šiame pranešime. Taigi tikrai labai daug asmenų arba kažkur visai dinksta, kai nusprendžiama jų prašymą atmesti, arba grįžta į Turkiją ir dinksta Turkijoje. Tai daroma dėl kažkokių priežasčių, galbūt e, dėl to, kad jie jau buvo pabėgę iš Turkijos, nenorėjo ten grįžti. Visa tai yra susijęs su saugios šalies koncepcija. Ko gero bus parengtas dokumentas apie saugos kilmės šalies mm, klausimą. Daugelį šalių, daugelis šalių nėra laikomos saugomis. Mano vyriausybė, mano šalies vyriausybė mano, kad Turkija nėra saugi šalis. Pavyzdžiui, dėl tautinių mažumų klausimų. Taigi mes norime sustarimo su Turkija, bet kita vertus Žinome, kokia Turkijos situacija, taigi neturėtume užmerkti akių. E, dar vienas dalykas, o Niderlandų spaudoje e, buvo neseniai rašoma, kad kai kurios šalis, ko gero, dažniausiai Prancūzija ar Vokietija, nori vizų liberalizavimo, bet jeigu per daug asmenų atvyksta šalis, tuomet atvykimams, atvykimams iš Turkijos E, kelias bus uždarytas. Ar e, tai tiesa? Norėčiau kreiptis į Niderlandų atstovus. Veržyje. Pana Veržyje. Ačiū, aš taip pat nustebau to, tų žodžių, kurie buvo panaudoti komisijos atstovės. Tikrai priblokšta ir skaitant tą būdą, kaip komisija dirba šių klausimų kontekste. Aš esu tų žmonių, e, kurie mano, kad nereikia, kad ši migracijos krizė būtų permanentiška, tačiau turime visgi pabėgėlių krizę, humanitarinę krizę. Ir kaip e, sako François Krepo, e, jungtinių tautų atstovas sako, e, ši situacija ko gero sukels daugiau žučių jūroje, o ne priešingai tas sustarimas su Turtija. Visai neseniai apsivertė laivas, kuriame buvo 400 žmonių. Taigi, man atrodo, užsienio reikalų komitetas ir žmogaus teisų pakomitetis jau nuo 2009 metų juose dirbu ir Turkijos klausimus ir Turkijos prašymą priimti į Europos Sąjungą, seko jau seniai nuo tas vaizdas, kurį jūs pateikėte. Na taip, mes aptarnėjame santykius tarp e, Europos Sąjungos ir Turkijos kasmet, kalbame šiais klausimais per pranėjusią plenarinę sesiją patvirtinimą pranešimą dėl šių santykių, kurios sakoma visiškai priešingai, negu jūs, kad mums pateikėte čia šiandien e, dėl tų įvykių Turkijoje. Aš nežinau, ar iš tikrųjų ta pažanga jau yra apčiuopiama, tačiau ką matau šiandien, jog NVO pranešimai ar jungtinių tautų pabėgėlių vyriausias įgaliotinis Amnesty International, neprivisinės organizacijos, visos skambina alarmo skambučiais dėl situacijos Turkijoje. Vienas pavyzdys siena tarp Turkijos ir Sirijos uždaryta. Prieš keletą dienų prie sienos įvyko incidentas, kuomet Turkijos pasieniečiai šaudė tikromis kulkomis į žmonės bandančius kirsti sieną, netgi vaikus. Taigi aš nesu taip optimistiškai nusiteikus kaip jūs. Ir taip dėl, dėl šių klausimų pažangos ir pritariu tam, ką sakė Silvigijon. Man taip pat susidaro įspūdis, kad vakar mes dalyvavome skirtingose posėdžiuose. Nes aš, nors aš į misiją nevykau, tačiau didžiai klausiausi mūsų kolegų, kurie ten vyko ir aišku, aš džiaugiuosi Turkijos valdžios prieimimu. Paprastai, kai vykstame į Turkiją, jie mums padės raudoną kilimą, tačiau svarbiausia juk ne tai. negali apie viską spręsti pagal, tai, pagal Turkijos valdžios žodžius, nes, kaip buvo pabrėžta ir, kaip sakom, teigia mums NVO, beveik 90 procentų pabėgėlių Turkijoje negauna, nėra priklausomi nuo vyriausybės paramos. Ir tai reikia taip pat atsižvelgti. Ir aš ir toliau smerkiu šį ES ir Turkijos susitarimą su visomis jo pasiekmėmis Aš nenoriu, ne, neturiu nieko prieš, kad vizų reklamai Turkijos priečiams būtų palengvinti, tačiau neturime šių vizų sustarimo naudoti tam, kad, kad pasakytume, kad e, visi santykiai su Turkija mūsų yra rožiniai. Taip nėra. Parlamentas taip nemano ir aš tikrai kviečiu ponę jūs paskaityti paskutinį plenarinę sesiją patvirtintą pranešimą E, dėl Turkijos. Ir gal galėtumėte pakalbėti apie tai, o ne apie tai, ką šiandien jūs mums čia papasakote. E, ponas Radev, e, ačiū. Ponas ir ponai, pastarosiamis dienomis matome, kad Turkija grasina, kad jeigu Turkijos piliečiai negaus bevizą režimo, Turkija nesilaikys savo sustarimo dalies dėl pabėgėlių gražinimo. Tai jau antras kartas, kuomet Turkijos vyriausybė grasina ES. Ponas Erdoganas praėjusiais metais sakė, kad jis, jeigu norės, jis atvers pabėgėliams sienas į Graikiją ir Bulgariją vykti. Darybos dėl bevizio režimo turi tęstis laikantis Europos komisijos analizės, ar tų reikalavimų kriterijų laikomas ir tik tai tuomet bus sprendžiama, ar panakinti vizų režimą ar ne. Kaip jūs užtikrinsite visgi, kad Turkija vykdo visus įsipareigojimus e, ir tuo pačiu būdu, tuo pačiu keliu nepasiduosime Turkijos spaudimui. Ir kaip jūs remtis valstybės narės, tokias kaip Bulgarija, kurios turi sienos su Turkija, jeigu Turkija atsisakys laikytis savo sustarimo pusės ir ES kils didesnė migracijos grėsmė ar spaudimas. Pane Intelt, ačiū pirminkė. Asmeniškai aš esu už vizų liberalizavimą Turkijos ir kitų šalių atžvilgių, tačiau man nerima kelia šiek tiek tai, kaip mes visą tai žiūrime dabar, nes diskusija aiškiai rodo, ir Europos komisijos pristatymas rodo, kad viską painiojame. Turime susitarimą su Turkija, kuris man ypatingai irgi nepatinka, galiu sąžininkai pasakyti, dėl pabėgėlių. Susidaro įspūdis, kad šiek tiek parsiduodame čia. Ir kolega kalbėjo čia apie beveik šantažą, kurį vykdo Turkijos vyriausybė. Vizų liberalizavimas taip. Tačiau neturime švelninti kriterijų, tiesiog jie turi įvykdyti visus kriterijus. Kalbame apie, kalbame apie vizų liberalizavimą jau seniai. Aš nesupratau, kodėl staiga viskas tampa įmanoma. Kodėl tai nebuvo įmanoma prieš metus ar du, penkis metus. Manau, kad turime nepamiršti, kad čia yra precedentas, nes negalime kitų šalių traktuoti kitaip. Po to turime griežtus kriterijus ir turime būti griežti Turkijos atžvilgių, kaip ir kitų šalių atžvilgių. Kažkas klausė apie Olandijos žiniasklaidos pranešimus šyrit. Ten buvo parašyta, kad yra šalių Niderlandai ir Prancūzija, jų vyriausybės užsimena apie laikiną vizų reikalavimo gražinimą. Ką čia mes bandome apgauti? Ar turkus, ar savo piliečius? Galime dirbti siekiant vizų liberalizavimo pagal planą, ir laikantis griežtai kriterijų, kuriuos taikoma visuomet. Tik tai tuomet mumis pasitikėjęs tiek piliečiai, tiek turkai. Ačiū, pane Vinberg. Eh, tack för ordet. Eh, jag har lite fråga här. Vi... Dėkui. maždaug pusė iš 72 kriterijų, kurie turi būti taikomi. Na, jie turėtų būti pritaikyti nuo vasaros. Mes e, žinome, kokia situacija yra susiklošiusi dėl pabėgėlių krizės. Mes jau žadėjome kelis milijardus jeigu Eur... Turkija padėjęs Europos Sąjungai. Buvo teigiama, kad 6 tūkstančiai migrantų atvyks e, per vasarą. Atvykdavo. Dabar jų atvyksta 200 per savaitę. Didžioji migrantų dalis atvykdavo iš Libijos. Ką turėtume dabar daryti? Turėtume užmiršti šią problemą? ar tam tikroms e, grupėms taikysime kitas e, sąlygas, na mes tiesiog taip e, perkeliame problemą kitur. Turkai negali prisitaikyti prie visų šių reikalavimų, šių kriterijų per keturis mėnesius. Mes uh, Matėme, kad kai kuriuose valstybėse ES jau joms įstojus dar toliau buvo taikomos tam tikros taisyklės, tam tikros kontrolės. Ar manoma, kad e, tikrai e, Turkija prisitaikys prie tų reikalavimų taip greitai? Dėkoju. Prašau, tarybą sureaguokite. Pirmininkaujančioji valstybė išanalizavo abu šios dokumentus e, ir vizų, vizų liberalizavimo dokumentus, mes turime darbo grupę, kuri 16 e, metų kovo mėnesį susitiko ir e, išanalizavome pasiūlymą dėl Turkos. Mūsų gynybos ministras Hanes praėjusią savaitę dalyvavo posėdėje parlamente ir kalbėjo būtent apie šio dokumentų įgyvendinimą. Ponas Daikova yra atsakingas už e, saugumą ir e, toliau e, apie tai diskutuos Luksemburgo posėdėje. Liuksemburgė taryba išanalizuos pažangos ataskaitą Ir mes, kaip kai kurie parlamento nariai, stebėsime, kaip yra pristaikoma prie kriterijų. E, kriterijų, kurios taikomos visų liberalizavimui Turkijoje. Dėkuoju. Komisija. Uh, Nežinau, ar galiu e, taip pat teigiamai sureaguoti. Aš tiesiog buvau pasirengus diskutuoti apie konkretų dokumentą, kurį pateikė komisija. Kažkas jau sakė, kad e, labai svarbu į dokumentą žiūrėti atsargiai, peržiūrėti tą pranešimą ir e, taip pat darbo dokumentą. Mes kalbam apie metodą, kurį jūs išmanote gerai. Mes jį esame nustatę, pasitelkę jau seniai, jau keli metai, e, remdamiesi vertinimu ir būtent 72 kriterijai yra numatyti jame. E, tai yra nebaigtas darbas, aš jums pristačiau vizų liberalizavimo dialogą. praėjusiais e, metais ir šiuo metų kovą. E, šis klausimas buvo iškeltas e, vystant santykius su Turkija, bet metodas nepasikeitė. Būtent nepasikeitė mm, metodas, kaip reikia siekti to vizų liberalizavimo. Prie kriterijų turi būti prisitaikyta ir mes kovo pradžioje vertinome pažangą, ir nurodėme, kad ir toliau turi būti dedamos pastangos dėl kitų kriterijų. Šis metodas yra gerai struktūruotas ir e, tai yra gerai susistemintas būdas, kaip galima įvertinti vairius kriterijus atsižvelgiant į kiekvieną kriterijų atskirai, kiekvienas kriterijus yra vertinamas. Mes gyvename tame pačiame pasaulyje, šiame pasaulyje yra kilusi neregėta humanitarinė krizė. Mes turime šią krizę nutraukti. Šis liberalizavimo dialogas yra vienas iš elementų. Bet kaip jau sakiau nuo pradžios, tas metodas egzistavo jau anksčiau ir turime ir toliau jį taikyti. Libė komitete jau buvo diskutuojama ir apie kitas šalis, kur, su kuriomis vystomas šis vizų dialogas. Taip pat ir joms turi būti taikomas tas pas metodas. Girdėjau diskusijas apie misiją Turkijoje, pasižymėjau, na tikrai svarbu atsižvelgti tai, kiek asmenų yra Turkijoje, bet taip pat e, atsižvelgčiau ir į tai, ką Jūs sakėte e, dėl perkelimo procedūros supaprastinimo. E, tos procedūros, kurią taiko Junktinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras, taip pat manau, kad reikėtų geriau panaudoti finansus, fondus regioninių ir vietos lygių. Manau, kad atsižvelgsiu į visus jūsų diskusijų elementus, nes jie yra svarbus jūsų darbui ir žinoma taip pat svarbu, kad ir toliau būtų bendradarbiaujama su nevyriausybinėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios prašė vertinimo. Tai pasakytina apie UNHCR ir Amnesty International. Taigi aš pasisakiau savo žanginėje kalboje apie E, šį dokumentą, kuriame yra nurodoma būtent, kas jau yra įvykdyta. Biometriniai pasai yra vienas iš kriterijų ir, žinoma, kiekviena kriterijų bus atsižvelgta taip pat atskirai. Aš jums pristačiau esamą pažangą. Ji buvo pasiekta prieš kovo pradžią. Taip pat nurodžiau, kur dar reikėtų siekti pažangos. Nu, aš norėjau kalbėti pozityviai, nes jeigu to nedaryčiau, kaip ir netikėčiau mūsų taikomų metodų. Tai mums yra puikia galimybė bendradarbiauti su Turkijos institucijomis ir su kitais partneriais tam, kad pažangos pasiektume. Taigi, aš į šį bendradarbiavimą žiūriu optimistiškai, teigiamai ir tai yra tinkama priemonė siekiant pažangos. Bet žinoma, aš esu pragmatiški, per, pragmatiška, surrealistė. Aš žinau, kad e, jau mūsų bendradarbiavimas e, vyksta seniai ir yra tam tikras istorinis kontekstas. Išanalizuokite dokumentą dar kartą. Tai yra ganėtinai sunkus, e, ilgas dokumentas. Bet jame yra tinkamai pateikiama informacija apie visus kriterijus, kurie buvo nustatyti jau prieš kelis metus. Jeigu reikėtų, galėtume išsameu panalizuoti šį dokumentą ir žinoma, ir toliau mes bendradarbiausime aktyviai su Turkija, su kitomis valstybėmis narėmis ir kitais partneriais. Ir kitoje pažangos ataskaitoje pateiksime, būtent pristatysime situaciją gegužės mėnesį. Taigi tiek norėjau atsakyti, tiek norėjau pasakyti sureaguodama į komentarus. Mes žinoma aptarsime tokius klausimus kaip saugi kilmės šalis, ir taip toliau ateityje. Mes dirbame labai disciplinuotai vizų liberalizavimo srityje. Jeigu jums norėtųsi išgirsti daugiau informacijos apie pažangos ataskaitą, galime pristatyti ją išsameu. Na ir jūsų komitetą grįšime ateityje tam, kad šį klausimą pristatytume dar kartą. Dėkuoju, ponė Cigan. Taigi diskutuosime ši, apie šį klausimą ir gegužė, apie šį klausimą ir gegužės mėnesį. Kitas um, klausimas yra nukeltas e, į šią popietę, jis bus aptartas pusę šešių. Taigi dabar pereisiu iš karto prie ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės. Šis klausimas jau buvo aptartas kelis kartus šiame komitete. Buvo pateikta 245 pasiūlymai dėl pakeitimo. Suteiksiu žodį pranešėjui. Vėliau pasisakės šešėliniai pranešėjai ir toliau kalbės kiti. Taigi, ponia Valero, prašau. Dėkuoju. Mes aptarėme, aptarėme šį klausimą šią nuomonę antrą kartą šiame komitete. O galbūt tai jau yra ir trečias kartas. Šis klausimas, žinoma, yra jautrus. Mes išklausėme daug nuomonių. Buvo pateikta daug pasiūlymų dėl pakeitimų. Manau, kad mūsų e, dialogas su šešėlės pranešėjas buvo e, teigiamas e, ir šią savaitę. Manau, kad mes galime susitarti dėl labiausiai kontroversiškų klausimų. Dėl komisijos pasiūlymo. Taigi, tikiuosi, kad kitą savaitę, kai bus balsuoma dėl šios nuomonės, bus pasiektas susitarimas. Buvo sunku susitarti dėl klaus, dėl ginklų, kurie, kai kurių manimų, neturėtų būti visiškai uždrausti. Aš nenorėjau pateikti pasiūlymo dėl šio klausimo, bet aš norėčiau paraginti komisiją atsiimti savo pasiūlymą arba remtis kitais kriterijais. Žinau, kad komisija šiuo metu analizuoja šį klausimą bet dėl šios dokumento dalies šiuo metu nepasisakysiu ir neteiksiu pasiūlymų. Ko gero e, ir atsakingas komitetas to nepadarys. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kadangi diskusijos buvo tikrai geros. Nors pradžioje mūsų nuomonės skiriasi, vis dėlto mes radome bendrus sprendimus. Taigi norėčiau išgirsti kitų šešėlių, šešėlių pranešėjų nuomonės ir kitų kolegų nuomonės. Dar norėčiau priminti, kad diskusijų metu dar vienas e, e, sudėtingas klausimas, ypač mūsų valstybėse narėse, yra tai, kad e, teroristai ir apskritai asmenys, kurie turi ginklų, yra sutapatinami medžiotojai yra kritikuojami e, tiesiog dėl to, kad e, kai kas maišo juos su teroristais, e, remdamėsi šio pasiūlymo. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį kitiems kolegoms. Žodis pirmininkiai. Žodis šešėliniams pranešėjams, pirmiausia, ponia Melau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jos pastangas, už visą nuveiktą darbą. Buvo pateikta nemažai pakeitimų pasiūlymų EPP. Jų tikrai buvo daug ir suprantu, kokių sunkumų kyla. Kartais uh, yra vos trys kompromisiniai pakeitimai, bet daugeliui pranešėjai negalėjo pritarti. Tačiau tai nereiškia, kad dėl jų negalima balsuoti. Norėčiau pasakyti, kad pagrindinės su šiuo pasiūlymų susijusios problemos yra tos, kad e, iš pat pradžių kažkaip nenusisekė jam ir tikiuosi, kad galėsime kuo greičiau pritarti šiam tekstui, jį sutvarkyti, kad galėtume pradėti spręsti pagrindinę problemą - kovoti su terorizmu. Reikia pakeisti teisės aktus susijusius su teisėtų ginklų turėjimu kad um, galėtume užkirsti kelią ginklų naudojimų teroristiniais tikslais. Vietoj to iš tikrųjų tik apsunkiname gyvenimą sportininkams ir medžiotojams. Ir taip jau e, ginklų turėjimas e, viena iš labiausiai reguliuojamų, reglamentuojamų es teisės sričių. Reikia atlikti medicininius patikrinimus, kad galėtum gauti ginklą ir taip toliau. Bet taip e, nespręsime problemos, kai ginklai parduodami teroristams. Tai daroma judoje rinkoje. Todėl mūsų nuomonė nereikėtų paversti teroristais medžiotojų ir ginklų uh, kolekcininkų. Ketinama nustatyti apribojimus ir net nežinome, kiek jų bus. Norėčiau pateikti Jums pavyzdį. Tai taip pat buvo paminėta ir plenarinėje sesijoje dėl teroristinių išpolių. Ar būtent dėl to komisija dabar imasi tokių pakeitimų? Teroristai dažnai naudojasi dujomis, pavyzdžiui, kad įvykdytų teroristinius išpolius, bet vairuotojams nesiūlome kas penkerius metus praeiti medicininių patikrinimų. Uh, Tas pats e, e, ir šiuo atveju su medžiotojais ir jų ginklais. E, Visą tai beprasmiška. Aš pats esu medžiotojas. Žinau, kokie įstatymai galioja mano šalyje ir tikrai žinau, apie ką kalbu. Galbūt kai kam atrodo, kad šiuo pasiūlymu bus veiksmingai kovojama su terorizmu, bet taip nėra. Nebent kalbėtume apie keitimas informaciją tarp šalių. tai normalu, informacija turi būti teikiama, jie turi būti dalyjamasi, kad tarp e, valstybių narių būtų gaudus ryšys, komunikacinis ryšys. Bet vis dėlto čia, pakartosiu, kalbama apie teisėtą ginklų turėjimą, o komisija turėtų būti sutelkus dėmesį į neteisėtą ginklų turėjimą. Būtent tai noriu pabrėžti, e, pirmininkė. Tai e, siejamas su medžiotojais, tais, kas kolekcionuoja ginklus. Juk neteisėta priekyba ginklais vyksta pasitelkiant neteisėtus ginklus ir teroristai naudojasi neteisėtais ginklais. Man, manau, kad ši priemonė tikrai neišspręs problemos. Galbūt uh, jeigu norėtume, kad kas nors pagerėtų, turėtume keisti motivacinę teksto dalį, ir sutelkti dėmesį į teroristus, o ne medžiotojus, kurie moka mokesčius ir laikosi visų taisyklių. Nuolat stebime, kokį poveikį krizės sąlygomis daro įvairios priemonės, taigi turime pagalvoti ir čia, kad kalbame vis dėlto apie pramonę, kai kalbame apie teisytus ginklus, e, kalbame apie pramonę, kuri darbina tūkstančius žmonių ir tikrai turėtume atlikti poveikio vertinimą susijusi su šią priemonę. Kad e, nepadarytume žalos ekonomikai ir po to netektų skūstis dėl to. Ačiū labai, ponia Kaufman. Kaip jau sakė kiti, anksčiau kalbėję kolegos, Deja, su teroristais siejame ir teisėtus e, ginklus Ir komisijos pasiūlymo aiškinamoje dalyje e, kalbama apie tai, kad e, todėl būtų svarbu tos komisijos pasiūlyme išdėstos sąsajos tarp teroristų ir teisėtų ginklų atsikratyti ir reikėtų išbraukti. Svarbu, kad galiotų tinkamos taisyklės užtikrinančios e, visuomenės saugumą Europos Sąjungoje. Mano nuomonė, tai svarbiausia. Taip mano mūsų frakcija. Todėl norėtume išbraukti pakeitimą šią temą. Norėčiau dar um, kelis mažesnius punktus paminėti, kurie svarbus mūsų frakcijai. Pirmasis susijęs su B7 pusiau automatiniais uh, ginklais kuriuos siūloma uždrausti komisijos pasiūlyme. Ginklo išvaizda, tai kaip ginklas atrodo, negali būti tinkamas kriterijus, tą patvirtina ekspertai, tai nėra naudingas kriterijus. Ir reikia apie tai pagalvoti, kokius techninius kriterijus reikėtų įtraukti, kad būtų užtikrinta įstatymo viršinybė ir kad būtų aiškiai nustatyta uh, kurie ginklai turėtų priklausyti A kategorijai, uždraustų ginklų kategorijai. Ir tai paskui turėtų būti taikoma praktiškai. Taip pat e, nuolat keliamas medicininių patikrinimų klausimas, e, ko gero turėtume pagalvoti apie asmeninę situaciją, apie tai, kad žmonių sveikatos būklė gali keistis E, labai drastiškai. Ir e, kažin ar galima pagal kažkokį patikrinimą spręsti, ar žmogus gali turėti ginklą ar ne. Neturėtume sukurti čia kažkokio biurokratinio monstro, turime pagalvoti apie praktinius aspektus ir sutelkti dėmesį svarbiausius dalykus. Turi būti užtikrintas aukštas standartizavimo lygis pagal tinkamą procedūrą. Valdžios institucijos turėtų remtis tinkamumo patikrinimų rezultatais, tikrinant ar asmenys gali, sugeba atsakyti už turimą ginklą ir panašiai. Svarbu nusistatyti tinkamus kriterijus. Dar vienas dalykas - saugus e, ginklų saugojimas. Kol kas nėra būtiniausių ES standartų dėl ginklų ir šaudmenų saugojimo. Todėl, kad e, pagal SIS e, sistema ES yra apie milijoną, pus, pusę milijono ginklų, kurie laikomi pavoktais arba prarastais. Tai labai daug ginklų, šaunamieji ginklai, kuriuos turi privatus asmenys. Vokietijos e, oficiali statistika e, įvairių institucijų duomenis e, rodo, kad e, įsigijama labai daug e, ginklų ir valstybės narės turėtų ateityje užtikrinti, kad būtų įmamasi visų būtinų priemonių siekiant užkirsti kelią neteisėtam ginklų panaudojimui. Taip pat noriu pasakyti, kad tai būtų labai svarbi priemonė, norint užkirsti kelią nusikaltimams, e, jo, jiems atsekti ir ta priemonė būtų ženklinimas, kad galima būtų stebėti, atsekti ginklus. Dar vienas e, klausimas, kuris kelia rimtą susirūpinimą. kolekciniai ginklai, antikvariniai ginklai. Kartais dėl kultūrinių priežasčių tokie e, ginklai įsigijami originalios e, būklės, originalus pavydalo ir dėl kultūrinių priežasčių jie nėra deaktyvuojami, keičiami kaip nors. E, atsiprašau, netrukus turėsiu išeiti, nes man reikia spėti į lėktuvą, nes spėsiu visos diskusijos išgirsti. Ponas Halaho. Dėl komisijos pasiūlymo pateikta labai daug pakeitimų. Manau, kad e, Tai e, turėtų mus padrasinti dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, tai rodo, kad tai labai svarbus e, klausimas daugeliui europiečių. Visi esame gavę labai daug elektroninių laiškų iš supykusių asmenų. Komisija kalba apie agresyvius ginklų lobistus Europoje, bet ne jie mus e, e, jaudina, e, mums neramu dėl supykusių piliečių, jie yra nepatenkinti dėl komisijos pasiūlymų ideologinio pobūdžio. Taip pat padrasina tai, kad dauguma pakeitimų susijęs su tomis pačiomis nereikalingomis detalėmis komisijos pasiūlyme. Uh, Atrodo, dauguma mano, kad e, nėra jokio pagrindo uždrausti e, pusiau automatinių sportinių ginklų arba e, sunaikinti istorinius, antikvarinius ginklus, kurie yra laikomi privačiose kolekcijose, arba stigmatizuoti tiesias aktų besilaikančius piliečius, kurie naudojasi ginklais teisėtais tikslais. Labai svarbu, kad e, kartu su IMKO e, komitetu aiškiai parodytume tarybai ir komisijai bei Europos piliečiams e, visą tai. Komisija labai pažeidė ES įvaizdį, teikdama tokį pasiūlymą ir bus labai sunku atsikratyti tos žalos, ją atitaisyti. Taip pat žiūrint šios pakeitimus kyla nerimas dėl to, kad e, daugelis e, narių e, kitose sritise pabrėžia proporcingumą, veiksmingumą, nenori, kad viešuoju saugumu būtų prisidengiama siekiant įgyvendinti kažkokius neprotingus, nepagrystus apribojimus. Šį pasiūlymą remia. Nėra poveikio vertinimo ir um, šiuo pasiūlymu būtų uh, kolektyviai uh, nubausti šimtai tūkstančių žmonių, kurie nieko blogo nepadarė. Bus konfiskuojamas privatus uh, turtas, ginklai, kurie nėra pasitelkiami nusikaltimams arba terorizmui. Tikrai reikėtų laikytis ir čia proporcingumo principų keitimasis informacija, deaktyvavimo standartai, turėtume į tai sutelkti dėmesį, į tikrasias problemas, o neįsivaizduojamas problemas. Tikrai manau, kad einama teisinga linkme ir uh, noriu, kad parlamentas taip pat dirbtų tą kryptimį. Ačiū. Ačiū. Nematau daugiau kitų šešėlinių pranešėjų salėje, todėl dabar galimybė prisijungti kitiems nariams. Pane Metsola. Thank you, Chair. Um, Ačiū pirminkė. Pradinis pasiūlymas apima pakeitimus, kurie skirti kolekcininkams ir sportininkams, o ne priboti teroristų prieigą prie šaunamųjų ginklų. Mes su kolegomis patikėme pakeitimus, kad būtų ištrintas tas ryšys tarp teroristų ir teisėtų ginklų turėtojų ir apskritai išbraukti paminėtus kole kolekcionierius. Šis Pasiūlymas turėtų labiau gerbti susidirmo principą, ypač kai kalbam apie medicininius patikrinimus. Be to mes pakartojame savo nuomonę, kad kolekcininkams kelia nerime, ginkl... E, rūpi kultūriniai ginklų ir istoriniai aspektai. Ir reikia atsižvelgti į kai kurių šamų ginklų vertę, istorinę vertę ir retumą. Taip pat e, mūsų pakeitimas dėl antros dalies aiškiai sako, kad ši direktyva neturėtų būti taikymą e, muziejams ir kolekcininkams. Nu, reikia laikyti sveiko proto, kam keistis esamus teisės aktus, kai nėra pakankamai įrodymų, kad taip reikėtų daryti. Manau, kad pakeitimai pagerins e, tekstą ir aš sunku su kolegomis dėl to. Tikrai mums nereikia išradinėti dviračio rengiant pakeitimus, aš tikrinau, kokios sistemos egzistuoja valstybės narėse, kuriuose yra stipri, veiksminga ginklų kontrolė, bet ji yra subalansuota. Mano šalis Malta yra toks pavyzdys. Maltos šaunamųjų ginklų teisės aktai gali padėti mums šio pasiūlymo tekstą e, pakoreguoti, rengiant kompromisinius pakeitimus. Ačiū. Ačiū, pana Metsola, pana Gomes. Aš e, taip pat sutinku su tais nuogastavimais, kuriuos išsakė pranešėja Valero. Aš, aišku, pritariu ir mūsų frakcijos pranešėjos ponios Kaufman išsakytoms mintims. Ir tai yra mano darbo saugumo ir gynybos komitete darbo rezultatas. Mes esame, aišku, norime, kad būtų saugumas ir gynyba ES lygmens problematika. Suprantame, kad e, gynybos pramonė yra taip pat pramonės dalis. Tačiau aš esu už tai, kad ginklai būtų kontroliuojami tų jėgų, kurios susijusios su gynyba ir karyba ir už visų kitų ginklų apribojimą, kurie bet kokiu pretekstu turė, galėtų būti e, laikomi dėl jų. Nes e, kontrolės trūkumas e, reiškia, kad jie gali patekti į vienišų nusikaltelių ar nusikaltelių grupių rankas, Mano šalyje šią savaitę e, išreiškintas, e, išreiškinta grupuotė žmonių, kurie perdirbdavo kolekcinius ginklus, kitos ginklus ir leido jos, kas leido jas naudoti nusikalstamai veiklai. Praėjus trims dienoms po Bataklano išpolio Paryžiuje aš minėjau tai čia, kad mūsų nacionalinė policija Portugalija surengė ginklų, kurie, kaip sakoma, buvo skirta kolekcininkams ir medžiotojams aukcioną, tačiau dabar niekas nebesaka, kur jie yra kieno rankose. Todėl aš manau, kad mums reikia šios direktyvos ir aš nesutiku su tais, kurie patikė įvairiausius argumentus, e, atstovaudami ginklų lobistus. E, pateisiname tai, kad tai yra ginklai medžiotojams, kolekcininkams ir panašiai. Mums reikia tvirtos, griežtos direktyvos, kuri susaistytų valstybės narės, kad nebūtų tokių e, negriežtų kontrolės priemonių ginklų srityje. Pone Hed. Säkerhet för eh, invånarna. Dėkoju. ES piliečių saugumas yra prioritetinis klausimas. Žinoma, turi būti taip pat saugomas privatumas ir privataus gyvenimo laisvė. Komisija pateikė šį pasiūlymą tam, kad būtų kovojama su terorizmu. Aš norėjau atmesti, pasiūlyti atmesti šį pasiūlymą, paprašyti iš komisijos geresnio pasiūlymo, todėl kad šis pasiūlymas padarė jau tikrai daug žalos, kaip kad sakė kiti kolegos. Aš esu socialdemokratė. Ir mūsų frakcijoje yra ilgalaikė, galioja ilgalaikė diskusijų šioje sektorijoje tradicija. Yra diskutuojama, tarkim, apie mm, sportinius ginklus, medžiotojų ginklus. Nenorėčiau, kad šio pasiūlymo būtų apribojama, tarkim, medžioklė. Mums reikėtų tam tikros sistemos, tarptautinės sistemos, ginklų registravimo sistemos, mm, kurie naudojantis būtų galima atsekti ginklus tam, kad e, ginklai nedingtų kur nors e, juodos, juodojoje rinkoje tarkim, kad nedingtų karių ginklai kur nors e, slaptoje rinkoje. Jeigu ši sistema nebus įgyvendinta visose valstybėse narėse, žinoma, ji nebus veiksminga. Mano šalyje yra susiklošusi e, viena situacija. Gydytojų testai, e, e, aptarinėjami šiuo metu kažkokie testai, kurie taikomi gydytojams. Ir aptarinėjami taip pat ir ginklai, yra ginklai e, ir kokie galėtų nelaimingi atsitikimai atsitikti, tarkim, jeigu yra vykdomi panašus testai arba kažkokie bandymai laukuose, um, kaimuose, uh, komisijos pasiūlymas daro daug žalos ir mano, manau, kad reikėtų naujo, naujo pasiūlymo. Tack för ordförande. Ja, detta är ju en panikåtgärd. Pane Wimberg. E, tai yra pasiūlymas, kuris kelia tikrą paniką, jis tikrai nėra subalansuotas. Šis pasiūlymas e, buvo parengtas, e, pateiktas tik todėl, kad buvo norima sureaguoti į teroristų išpolius. Kaip jau buvo minėta, Švedijoje yra daug medžiotojų, daug sportinę, e, sportinių šaudimų užsimančių asmenų. Ir taip pat tam tikrus ginklus galima turėti legaliai. Ma, su manimi susisiekė daug asmenų, man, aš gavau daug elektroninio pašto žinučių šią temą. Bet ar jūs suprantate, kad žmonės gali legaliai laikyti, turėti ginklus? Švedijoje 90 procentų ginklų, madingų ginklų yra nelegalus. Kaip tie nelegalūs ginklai atvažiami į mūsų šalis? Čia ir slėpia problema, reikėtų apie ją galvoti, o ne apie kažkokį ginklų registravimą. Šis e, teisėkuros pasiūlymas nėra tinkamai subalansuotas. Jame yra numatyti kriterijai, pagal kuriuos pusiau automatiniai ginklai turėtų būti uždrausti. E, tai yra juokinga. Švedijoje susidurime su dar viena problema. Yra daug e, neteisėtų migrantų e, gaujų, jie naudoja kažkokias, kažkokius sprokstamuosius užtaisus, e, norėdami įsilaužti į namus šiuo atveju tikrai nelegaliai neteisėtai panaudojami teisėti ginklai. Sure. Pane Koratsa, Viltačių pirmininkė, labai svarbu atsižvelgti į terorizmą ir didėjantį nelegalų ginklų srautą rimtai, tačiau komisija nesusitelkia ties e, realiomis problemomis, tai yra dėl žmonių, kurie teisėtai turi ginklus kitiems tikslams, o ne nusikaltimams laisvė. Labai svarbu tai skirti. Aš esu Imko komitete šelnė pranešėja, rengiant šį pranešimą ir, ir iš tikrųjų reikia esminių pakeitimų turimame tekste. Šis pasiūlymas daug piliečių atgrėžia prieš Europą, tai dėl to labai gaila. Dėl to aiškumo trūkumo dėl šalmų ginklų kategorijų. Todėl tai labai svarbu palikti esamą situaciją ir nekeisti kategorijų tarp tų vadinamų e, pusiau automatinių ginklų B7 ir automatinių ginklų A7. Tokie neiškumai sukuria daug netikrumo, apie kokius ginklus kalbame, tai labai svarbu, kad nebūtų daroma jokių pakeitimų. Ir taip pat svarbiausia, kad nėra tikrų argumentų pagristų tikrovė ir faktais e, dėl tokių pakeitimų. Labai svarbu, kaip sakė daugelis kolegų, kad būtų bendros taisyklės dėl deaktyvavimo, kai kuriuose valstybėse yra jau gera sistema, kai ginklas deklaruojamas, tai tiesiog yra geležies gabalas. Kitos, kitoms valstybės narėms reikia kelti minimalius standartus. Tai gali padėti nelegalius ginklus, tai teisėtus ginklus paversti nelegaliais. Ar nelegalius paversti legaliais. Taip pat bendros rinkos taisyklės dėl ženklinimo svarbu taip pat ir čia direktyva galėtų turėti papildomos vertės modernizuojant šią sritį ir dinant saugumą, tačiau mums reikia e, laikytis esmų taisyklių, o ne išradinėti dviračio ir apibriežti esminius komponentus, kurie susijęs su ginklo veikimu, o ne visomis e, ginklo dalimis, e, garso slopintuvais. Tai yra, tai yra nesminiais komponentais, kurie neturi įtakos veikimui dėl patikrinimų. Kai kurios valstybės narės tikrai turi neblogą sistemą. Pavyzdžiui, Švedijoje gydytojai yra atsakingi už tai, kad jie turi pranešti policijai, jeigu jų pacientai nėra e, fiziškai ar psichologiškai negali turėto, turėti ginklo. Ir komisijos e, teikiamas pasiūlymas kas penkerius metus tikrinti sveikatą žmonių nepadėtų valstybėms narėms, kurios jau ir taip turi geras sistemas. Tai manau, kad subsidiarumas dėl medicininių patikrinimų yra tinkamas kelias. Toliau licenzijų klausimas. Tai, kad e, jos būtų privalomos be septintos kategorijos ginklams kas penkerius metus atnaujinti licenzijas. Daugelio valstybė narių sukurti papildomą biurokratiją, nieko neišsprendžiant. ir valstybės narės turėtų pačios spręsti, nes kai kurios jau turi labai geras sistemas ne, kontroliuojant licencijas. Aišku, svarbu, kad atitinkamos institucijos vykdytų kontrolę ir patikrinimus. Taip pat dėl pardavimo, nuotolinio pardavimo e, nuostatos, tai tikrai nieko nesprendžia, nes pardavėjas ir pirkėjas turi turėti ne, galiojančias licencijas, tačiau kam čia kenkti tai nuotoliniai priekybai? Nelegali priekyba internete jau ir taip yra nelegali. Kitas dalykas, kur galima pasiekti pažangos ir čia pateikime pakeitimų, tai numatyti saugaus saugojimo koncepciją. Tai būtų naudinga apsaugant vaikus, nes tie, kurie turi teisėtus ginklus, juos saugotų taip, kad e, sumažėtų nelaimingų atsitikimų rizika ir kad tokie ginklai nepakliūti e, tautų rankas, kurie juos neteisėtai nori panaudoti. Taigi, aišku, reikia gerinti keitimas informaciją, tai aiškiai Teisės saugos institucijos sako, Europolas, reikia daugiau bendradarbiavimo keičiantis informaciją ir vykdant tyrimus. Tik baigiant, manau, kad turime sustiprinti geras pasiūlymo dalis, tai yra deaktyvavimas, suderintas ženklinimas, tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir atsikratyti blogų pasiūlymo dalių, kurios tik tai normalius piliečius erzina ir neleidžia pasinaudoti laisvę ir nieko bendro neturi su jų saugumu. Ačiū, pana Karatsa Bild. Dabar prašau komisiją. Kas iš komisijos pasisakys, prašom. Ačiū pirmininkė. Keletas pastabų apie tai, ką aš girdau. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už nuomonės projektą. kuris e, pritarė daugeliu komisijos pasiūlymo dalių. Prieš pradedant kalbėti detaliau, norėčiau aptarti keletą žodžių apie tai, ką iš pat pradžių išgirdome. Man atrodo, iš pat pradžių komisija sakė, kad jos pasiūlymas neskirtas spręsti terorizmo problemas. Tai yra klausimas skirtas e, piliečių saugumui Ir šis pasiūlymas pagristas e, direktyvos įvertinimu ir įvertinimu, kaip ji yra įgyvendinama ir žvelgiant, kur yra spragų ir problemų. Ir šis pasiūlymas būtent turėtų išspręsti tas silpnasias vietas, kurios nustatytos tokio vertinimo procese, diskutuojant su valstybėmis narėmis, pramonė gamintojais, taip pat e, sportininkų ir medžiotojų asociacijomis. Su jais buvo konsultuostas įvairiausiamis temomis dėl direktyvos nuostatų. Ir vėlgi mes bandome pašalinti nustatytas tuos trūkumus ir spragas, kurie leidžia tam, kad teisėti ginklai arba bent kelia pavojų, kad teisėti, gink, teisėti turimi ginklai paklius į nelegalią rinką. Taip jau yra. Ir ko mes norėjome pasiekti, tai būtent e, kažkaip užsiminti, kad medžiotojai ar sportininkai kažkaip susiję su teroristais, teroristinėmis grupuotėmis. Mes puikiai suprantame, kad yra šimtai tūkstančių įstatymus gerbiančių piliečių, kurie medžioja, kurie mėgsta šaudyti sportiniais tikslais ir turi teisėtus ginklus ir laiko nacionalinių ir ES taisyklių dėl jų naudojimo. Taigi mes niekada nenorėjome sumaišyti sportininkus ir medžiotojus su teroristais. Ir tuščiai nenorėjome riboti tų piliečių teisės e, teisėtai turėti ginklą. Tiesiog keletas pastabų, kurios mums yra svarbios. E, nenorėčiau per detaliai apie viską kalbėti, bet du dalykai. B7 kategorija. Kai išgirdau, kad, kad daugeliu čia pasisakiusiųjų panašumo kriterijus nėra geras kriterijus, na, tai mes sakėme taip, taip pat iš pat pradžių, nuo šios diskusijos pradžios, mes atmetame, kad tai nėra geras kriterijus, reikia geresnio kriterijo ir ieškosime geresnio sprendimo per visą diskusiją. Ne tik Europos parlamente, bet ir taryboje, kaip tai geriau apibriežti. Taip pat noriu pabrėžti, kad Kažkas sakė, kad jokingas šis tekstas ir pasiūlymas. Šis tekstas e, direktyvoje yra nuo 91 metų. Pagal B kategoriją leidžiamus ginklus. Ir mes tiesiog tą kriterijų, tą pak, kategorijos dalį perkeliame iš B kategorijos į A. Ir ko mes siekiame ir kaip, manau, daugelis jūsų sutiks, mes nenorime, kad pusiau automatinės taip vadinamų puolimo ginklų, kovinių ginklų versijos, kurios yra skirtos policininkams ar ginkluotosiams pajėgoms. Tai mes nenorėtume, kad tie ginklai pakliūtų į sportininkų sportinio šaudimo rankas. Pusiau automatinė Kalašnikovo automato versija turbūt nėra tas ginklas, kuris galėtų būti rinkoje tiek, tiek parduodamas visiems. Antras dalykas, kitas dalykas, kaip tai geriau suformuluoti. Vienas iš kalbėtojų minėjo kriterijus ir aš manau, kad tai yra viena iš galimybių, kurią reikėtų įvertinti, siekiant suformuluoti geriau tai, ką mes turime kalvoje, tai yra remtis techniniais kriterijais. Dėl kolekcininkų. Dar viena svarbi tema komisijai Mūsų pasiūlymų na, mes siekiame ko? Šiuo metu kolekcininkai visiškai nepakliūna į direktyvą. Aš nekritikuoju kolekcininkų. Yra daug tikrų kolekcininkų, kurie yra įstatymus gerbiantys piliečiai ir nekelia jokių problemų. Tačiau yra toks faktas, kad dabartinė direktyvos forma net nėra, netaiko jokių nuostatų. Kolekcininkas pagal ES teisę ir aš neskau, kad valstybės narės tuo nereguliuoja, jos tai daro nacionaliniu lygmeniu savo įstatymais. O tai rodo, kad jos ma mato esant poreikį kolekcininkus reglamentuoti. ES įstatymas, kuris yra bazinis, pagrindinis įstatymas, nieko apie tai nesako. Sakoma, kad direktyva netaikoma kolekcininkams ir viskas. Mes manome, kad kolekcininkus reikia įtraukti į direktyvą, o kaip jų veikla po to bus reglamentuojama yra kita istorija, tačiau negalime sakyti, kad pagrindiniai įstatymai Europoje, kurie yra pagrindas nacionalinėms taisyklėms dėl šaunamų ginklų, nesakytų nieko apie kolekcininkus. Tarsi tai reikštų ES įstatymų pagrindų kolekcininkas galėtų be jokių kliučių gauti A kategorijos e, ginklus. Būtent dėl to mes norėjome jos įtraukti į direktyvą ir pasakyti, kad kolekcininkai turi būti reguliuojami, kaip ir bet koks šaunamo ginklo turėtojas Taigi tos dvi problemos, kurias norėjau iš esmės e, paminėti. Ačiū. Ačiū, dabar vėl pranešėja, pane Valero. Dėkuoju už visus komentarus. Manau, kad direktyva tikrai galėtų būti galų gale ir gana gera. Mūsų komitetas ir kiti komitetai, pavyzdžiui, IMKO, šį klausimą analizuoja. Taip pat e, komisija susipažįsta su mūsų nuomonė. Kaip ir minėjo kiti kolegos, svarbu, kad sportiniai, sportinių šaudimų simantis asmenys ir medžiotojai nemanytų, kad mes norime priboti jų laisvę, jie mus vertina neigiamai. Buvo parengti 265 pakeitimai. Buvo apkaltinta parengusi juos aš viena, bet taip nėra. Diskusijos šiek tiek iškrypo. Aš tikrai ne, neketinau sutapatinti medžiotojų su teroristais. Remantis nacionaliniais, remdamis nacionaliniais interesais e, turėtume suprasti, kad situacija Europoje skiriasi, jeigu lygintume, tarkim, Ispaniją ir e, Šiaurės Europą. Taisyklės, e, kai kur yra daug griežtesnės. Taigi reikėtų remtis tomis nacionalinėmis taisyklėmis ir nereikėtų visiems sukurti vieno bendro modelio, reikėtų tiesiog remtis jau esančiomis e, sistemomis, tarkim, reikėtų tos gydytojų patikros. Ana Marija minėjo, kokia situacija yra Švedijoje. Gydytojai privalo informuoti apie tuos netitikimo atvejus. Taigi galbūt reikėtų pagalvoti apie tam tikrą modelį, kuris galėtų būti primtinas visoms valstybėms tam, kad būtų užtikrinta, kad asmo, kuris turi ginklą, yra sveikas. Aš e, tikiuosi, kad e, mūsų pranešimas sulauks e, teigiamos reakcijos, bet kad nebus taip pat ir pamirštamos, pamirštama situacija, skirtinga situacija valstybėse narėse. Uh, Dėkoju. Toliau kitas darbo atvarkės punktas. Komisijos komunikatas Europos parlamento ir tarybai stipresnės ir išsamesnės informacijos sistemos skirtos sienoms ir saugumui. Taigi suteiksiu žodį komisijos atstovui. Pasisakys ponas Slon iš DG Home. Prašau, žodis jums. Dėkoju. Taigi šis komunikatas yra skirtas stipresniai ir išsamesniai informaciniai sistemai. Svarbu, kad informacija būtų mainomasi tarp valstybių narių tam, kad būtų tinkamai kontroliuojamos sienos. Tai yra akivaizdi būtinybė. Ji buvo pabrėžta taip pat ir tarybos išvadose. Ši, šis problem, problema buvo sprendžiama pasitelkiant e, duomenų bazės, e, įtraukiant taip pat policijos e, pajėgas ir taip toliau. Mes neturėtume pereiti, dabar turėtume pereiti į kitą etapą, tai yra pagalvoti apie konkrečias sistemas, jos turi būti dar veiksmingesnės, reikėtų sukurti naują sistemą, turėtume peržiūrėti e, duomenų e, bazės struktūrą. Toks ir yra pasiūlymas. E, pasiūlyme yra minima Schengen informacijos sistema, Eurodaka ir vizų informacijos sistema, taip pat kaip ir PRUP, PRUM, Europolas, ECRIS, muitinėje sistema ir Europolo sistema. Ši informacijos sistema galėtų teikti tinkamus rezultatus, naudingus rezultatus, jau teikia. E, tinkama informacija vis dėlto buvo nustatyta, kad yra tam tikrų trūkumų. Pavyzdžiui, esama sistema neveikia labai gerai, trūksta informacijos, tos, ta informacijos spraga kartais nėra padengiama. Ir taip pat tos sistemos yra ganėtinai sudėtingos. Pristatysiu tuos trūkumus. Šengeno informacijos sistema yra didžiausia ir daugiausiai naudojama platforma valdant sienas. Šiuo metu joje yra apie 6-3 milijonai e, informacijos e, įrašų. Pernai į ją buvo kreiptasi 3 milijardus kartų. Vis dėlto šiek tiek informacijos e, joje trūksta. Šiandien galima ieškoti pagal vardą, pavardę, bet ne pagal pirštų ansvaudus. Tai reiškia, kad asmo, kuris SAS sistemoje, apie kurį yra įspėjimas, vis dėlto gali pabėgti. Taigi komunikate rašoma, kad automatinis pirštų identifikavimas turės būti sukurtas E, labai greitai, tai turi būti prioritetinis klausimas. Dar viena problema yra ta, kad ne visi informacijos, ne visa informacija yra pateikiama e, sistemoje. Komunikate taip pat rašoma, kad trečiosios šalies piliečiai, kuriems neprivaloma turėti vizą, kai keliauju tuomet, kai nėra PNR ar APR, apie juos nėra informacijos prieš jiems atvykstant iki Šengeno išorės sienų. Taigi komisija iki šių metų pabaigos išanalizuos e, galimybę tokią e, leidimų sistemą numatyti ir tokiems keleiviams. Dėl sistemos kompleksiškumo ir suskaldimo sienos darbuotojams kyla problemų naudojantis esamą sistemą. Taip pat ne visos valstybės yra veiksmingai prisijungusios prie visų sistemos. Taip pat informacija yra nevienodai pateikiama. Komunikate buvo numatyti keturi pagrindiniai tikslai tam, kad informacijos sistema būtų pažangesnė ir stipresnė. Pirmasis yra tai, kad ši sistema turėtų būti papildanti, turėtų būti papildoma, turėtų būti e, mažinamos spragos, e, taisomos klaidos. Reikėtų tinkamai pasinaudoti technologinę pažangą, reikėtų remtis e, privatumo aspektų, principų. Taip pat turėtų būti gerbiamos piliečių ir trečiųjų šalių asmenų teisės, remiantis pagrindinių teisų hartiją. Taip pat, kai tai įmanoma, informacijos sistema turėtų būti susieta ir turėtų veikti savaikiai. Gali būti, turėtų būti galima naudoti, e, ieškoti keliose sistemose kartu tam, kad sienos darbuotojai tai galėtų padaryti, galėtų vykdyti tą paiešką, kai to reikia. Ir taip pat turi būti saugoma, užtikrinta, kad būtų saugomi, saugomas duomenų privatumas. Tam, kad tos sistemos veiktų Europos lygių, kad būtų saveikios, buvo įkurta, bus įkurta aukšto lygio ekspertų grupė. Joje dalyvaus e, suinteresuotieji subjektai. Pirmas posėdis turėtų vykti birželio mėnesį. Taigi norėtume, kad šios sistemos būtų saveikios ir norėtume atsižvelgti taip pat, ar galimi variantai yra, techniš, yra gyvendinami žiūrint iš techninės perspektyvos. Šis ši ekspertų grupė būtent suformuolas savo požiūrį į tą saveikumą e, trumpalaikėje, vidutinio laiko tarp ilgalaikėje perspektyvoje. Mes tęsime savo darbą, mes jau informavome apie konkrečius veiksmus. 2016 metais vyks jau jų, bus, bus e, vykdoma nemažai iš tų veiksmų. Taip pat mes informavome apie Eurodako informaciją, apie jo veiksmingumą tam, kad būtų kovojama su neteisėta migracija. Taip pat a, e, iki šių metų pabaigos a, e, E, gal pagalvosime apie SAS sistemos gerinimą ir apie vizų informacijos sistemos gerinimą. Mes taip pat įvertinsime ir APA e duomenų teisinio pagrindo gerinimą ir analizuosime taip pat dokumentų saugumo didinimo ir kovos su dokumentų padirbinėjimu klausimus. Mes taip pat parengsime pasiūlymą dėl EFIS. Ir kaip jau minėjau, taip pat analizuosime ir e, galimos e, Europos, kelio, Europos Sąjungos keliavimo sistemos klausimą. Taip pat dėl vizų mes parengsime paieškos sistemas tam, kad galėtų atsirasti vieno langelio principo, e, e, principo paremta e, sistema. Komisija ir EU Liza išanalizuos, ar tokia sistema galėtų veikti dar geriau, kad ar tikrai veiks tinkamai ta sistema sąsąją su atvykimo ir išvykimo sistema. Taip pat e, biometrinių duomenų e, sistema taip pat bus e, įvertinta. Mes ir toliau dirbsime, dėsime pastangas tam, kad visos tos sistemos galėtų būti susijėtos ir tikimės, kad e, galėsime taip pat susijęti savo sistemą ir su Europolo sistema EU LISA. Taip pat e, gerins duomenų kokybę, e, taip pasakytina apie visas sistemas. Mes taip pat stebėsime šios sistemos naudojimą valstybėse narėse, Norėtume paraginti valstybės narės kuo geriau naudoti SAS sistemą, pateikti tinkamą informaciją ir ją naudotis kuo dažniau. Taip pat reikėtų elektroninės e, sąsajos su Interpolo priemonėmis. Ir mes bendradarbiausime su Europolu ir naudosime taip pat Schengeno informacijos sistemą kuo e, dažniau. Taigi mūsų darbo atverkė yra ambicinga, mums reikia veikti koordinuotai. Šis komunikatas visų problemų neišspręs greitų laikų. Situaciją gerinsime daug metų, tol, kol sienos bus saugios ir sistemos saveigios. Tai turi būti padaryta, tai bus laikantis duomenų apsaugos reikalavimų. Šio komunikato, gyven... šio komunikato gyvenimas bus sudėtingas, bet jo reikia tam, kad mes stiprintume vidaus saugumą. Dėkuoju. Much, Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį norintiems padiskutuoti. Ponas Koilio. Ačiū pirminkė, norėčiau visų pirma padėkoti komisijai už pristatymą. Labai džiaugiuosi matydamas, kad e, pagaliau mums e, pateikta gana įsami apžvalga, kokios problemos, kaip reikėtų tobulinti sistemą ir kokių veiksmų, suplanuotų veiksmų reikia imtis. dėl Šengeno informacinės sistemos. Nepaisant visų biudžeto problemų, manau, kad tai puikiai naudojama informacinė sistema. Tai e, geras įgyventinto teisės akto pavyzdys. Jau vyksta antrasis etapas, kurio metu įtraukiami skaitmeniniai pirštų atspaudai. Ir dabar vertinamas um, teisės aktų gyvendinimas. Komisija planuoja kai ką pagerinti ir patobulinti. Be to noriu priminti, kad SIS proceso pradžioje komisija ir parlamentas uh, gynė šią priemonę, kai uh, kai kurios valstybės narės nelabai palankiai vertino šią idėją. Bet, ačiū Dievui, e, sistema buvo patvirtinta. Džiaugiuosi, kad e, vėlgi kartu dirbame, planuojame, kaip tobulinti sistemą, planuojame konkrečias priemonės. Gražinimo sprendimai turės būti įtraukiami į sistemą, tai labai gerai. Bet aš noriu pateikti ir klausimą, ar komisijos nuomonė būtų naudinga uh, paskelbti, kad e, nauji pasiūlymai bus teikiami tuo pačiu metu, kai bus kuriama ekspertų grupė. Pavyzdžiui, tam, kad e, įvertintų, ar yra kokiu nors dubliavimusi esamose sistemose. Antra, veikia agentūra, kuri atsako už informacijos valdymą, tai Eulisa sistema ir neturėtume jos pamiršti. Svarbu, kad ji turėtų pakankamus įgaliojimus, kad galėtų patenkinti didėjančius poreikius. Ar ką, ką apie tai mano komisija? Trečia, dėl sienų kontrolės. Galbūt komisijai reikėtų peržiūrėti Eurodac ir SIS teisinį pagrindą. Uh, Ar komisija planuoja pateikti tuos pasiūlymus vienu metu ir um, aiškiai? Ir ar komisija galėtų paaiškinti, kaip naudos Eurodac sistema, kad stebėtų antrinį judėjimą? Toliau Komisija kalba apie informacijos kokybę, tarsi tai būtų horizontaliojo pobūdžio problema. kuriant e, informacijos kokybės e, stebėjimo pajėgumus. Noriu, kad komisija daugiau apie tai papasakotų. Na ir paskutinė pastaba. Ar komisijos nuomonė reikia naujų priemonių, kad e, būtų didinamas elektroninių dokumentų saugumas, tapatybės duomenų saugumas? Noriu paklausti komisijos, ką jį planuoja daryti gyventinant šias priemonės. Ačiū, ponia Fajon. Dėkoju, pirmininkė. Palankiai vertinu Europos komisijos pastangas teikti pasiūlymus, rengti veiksmų planus, kad veiksmingai ateityje galėtume dirbti šioje srityje. Žinoma, tai teisinga kryptis, bet, kaip sakė ponas Koiljo, aš taip pat norėčiau iškelti klausimą, kuris man neaiškus. Komisija kalba apie vieną bendrą ateities centrinę duomenų bazę. Dabar turime PNR duomenų bazę, turime Šengeno duomenų bazę ir daugelį kitų įvairių bazių, sistemų. Ar Šis veiksmų planas iš tiesų atitinka visą mūsų iki šiol nuveiktą darbą susijusiu su pažangiuoju sienų valdymu ir kitais klausimais. Visai neseniai buvo patvirtintas e, duomenų paketas, koks poveikis bus jam padarytas ir ar iš tikrųjų galime į vieną vietą suplakti įvairių keleivių, migrantų, pabėgėlių, prieglopšio prašytojų, es piliečių duomenis. Ponas Koelio taip pat iškėlė labai gerą klausimą dėl ekspertų, kurie vienu metu turėtų nagrinėti esamas sistemas. Taigi norėčiau daugiau sužinoti apie tai, kokį poveikį tai darys tam, kas jau sukurta ir kokį poveikį tai darys ateities sistemoms, kurias siūlote. Ačiū dabar, ponė Minar. Ačiū. Aš taip pat norėčiau panašius klausimus pateikti kaip ir kolegos. Visų pirma, padėkosiu komisijai, štai kad atvyko į mūsų posėdį ir kalbasi su mumis šią temą. Kad šiaip neiširtų, turime imtis kažkokių naujų priemonių ir uh, jau dabar aišku, kad ankstesnės priemonės nėra tinkamos. Komunikate kalbama apie centralizuotos išvykimo atvykimo sistemos kūrimą ir kaip, ką tik sakė kolegė Tanja Fajon, aš taip pat suprantu, kad mums netrūksta duomenų, trūksta integruoto saveikumų pagrysto požiūrio, trūksta bendratarpiavimo tarp valstybių narių valdant duomenis. Noriu paklausti komisijos atstovo šiek tiek daugiau, paprašyti šiek tiek daugiau papasakoti apie poreikį kurti naują sistemą. Turėtumėt mus įtikinti, kad to reikia, norint užtikrinti saugumą šioje srityje. Dar vienas klausimas susijęs su duomenų įsaugojimu ir e, jo tikslais kartais labai sunku nustatyti duomenų įsaugojimo laikotarpį, kuris yra būtinas tam, kad būtų didesnis saugumas užtikrintas. E, kalbant apie biometrinius duomenis, čia bus ir teigiamų ir neigiamų dalykų. Kokios apsaugos priemonės yra užtikrinamos siekiant užtikrinti, kad duomenys yra saugomi teisėtai ir naudojami pagal paskirtį kalbama apie visų pirma neteisėtą migraciją, o nebe apie veiksmingą sienų valdymą. E, suprantu, kad dėl migrantų antplūdžio e, pasikeitė dėmesio centras, bet noriu, kad šiek tiek daugiau apie tai pakalbėtumėte. Ačiū dabar ponas Brecht. Dėkuoju komisijai už pristatymą. Manau, visi sutarėme, kad reikia daugiau, geriau dalytis informaciją, uh, užtikrinti tokių galimybių su jie susipažinti. Taip galime gana veiksmingai kovoti su rizikinga ar įtartina veikla. Mums to reikia. Taip pat, kas dėl sienų valdymo, ypač be kita ko dėl kovos su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu. E, turime tikrai daug dėmesio tam skirti. E, kita vertus, kai užtikriname, siekiame užtikrinti sistemų saveikumą, užtikrinti daugiau galimybių susipažinti su informacija, kyla ne vien tik retorinių klausimų dėl standartų, kurie turėtų būti taikomi tokiais atvejais. Jeigu, tarkim, pažvelgtume į vizų informacinę sistemą, Schengeno informacinę sistemą, Eurodac, Europolo duomenų bazės, visai neseniai sukurtą PNR duomenų sistemą. Mm, kalbant apie duomenų apsaugos standartus, jie visi skiriasi. Ir mm, yra patvirtinta mm, duomenų apsaugos direktyva, duomenės tvarkant policijai ir kitoms teisės saugos institucijoms ties tuo dirbo E, mūsų kolegos, e, faktiškai ta direktyva netaikoma mano minėtoms sistemoms. Todėl e, savęs klausiu, jeigu norime sukurti nuoseklę sistemą, jeigu norime užtikrinti vienodus standartus, kodėl komisija nepasiūlytų tų vienodų sistemų standartų. Man tai nesuprantama. Ir Europos parlamentas e, tikrai ne vieną kartą sakė, kad norime vieningų duomenų apsaugos e, standartų. Puiku, kad yra tokia direktyva, bet e, jie galioja valstybėms narėms. O kaip dėl es institucijų ir agentūrų duomenų bazių ir sistemų? Manau, kad tikrai tokie pat aukšti standartai, kurių dabar įpareigotos laikyti, laikytis valstybės narės, turi galioti ir visoms kitoms sistemoms. To, kaip sakė ir kiti kolegos, reikia atkreipti dėmesį į apribojimus, į trūkumus, kuriuos turime įsamei aptarti. Be to, reikėtų, kad ES teisingumo teismas suformuoluotų savo poziciją, ypač dėl duomenų išsaugojimo termino. Be to, jeigu tikrai norim užtikrinti privatumą šioje sistemoje, reikia labai konkrečiai as, kalbėti apie įsaugojimo laikotarpius, laikymo laikotarpius ir nu, nustatyti visus apribojimus kad būtų viskas aišku, kad būtų nustatytas ilgiausias um, laikymo, saugojimo laikotarpis ir apskritai turi būti taikomas labiau suderintas uh, paužiūris į visas sistemas. Uh, tos sistemos dabar uh, saveikauja, bet laikosi skirtingų standartų. Reikia nuoseklesnio paužiūrio. Ačiū dabar, ponė Veržė. Oui, merci. Ačiū. Man atrodo, kad aš neprašiau e, žodžio, tačiau kadangi esu šešinė pranešė, tai natūralu, kad galiu pakalbėti. Noriu padėkoti komisijai. Pirmą kartą matau dokumentą, kur e, aprašomos visos duomenų sistemos. Tačiau man kilo klausimas dėl to, kaip mes dirbame šiuo metu, nes yra daug peržiūrų, kurios vyksta įvairių dokumentų, viena šalia kitos. E, ir kaip kolega Albrechtas, norėčiau pasakyti, kad reikėtų suderinto požiūrio kažkokio, su kuo suderinto. Tarpusavio saveikumas ir kokie čia tikslai yra, nes tikslai tų sistemų yra labai skirtingi. Prieglapšio prašymai, pagalvokti dokumentai, Europolo informacija apie, duome, apie asmenys kažkokius. Paminėjau, pasižymėjau skaičius dėl SIS e, sistemos 3 milijardai užklausų kas, kas daromas tomis užklausomis. Nes tos techninės priemonės visko neišsprendžia ir niekada neišspręs. Man kyla baime, kad e, kai kažkas tai sukūriama, jeigu tai yra netinkamai naudojama, e, pavyzdžiui, ne pagal tikslus, kurie yra numatyti. Tai yra negerai. Aš norėčiau sužinoti iš tikrųjų daugiau čia, kad būtų nuseklumo. Tai stipresnės, protingesnės informacinės sistemos e, e, tų sienų apsaugai. Kalbėjome anksčiau apie tas pažangiai valdomas sienas, buvo toks paketas. Ir galbūt reikia kažkokio globalaus požiūrio, tačiau jeigu mes lygiai greičiai dirbame, dirbtume su sistemos, būtų, kurios būtų integruotos. Šį rytą kalbėjome apie komisijos pasiūlymą dėl e, duomenų rinkimo sienos prie sienų e, gerinimą kalbėjome apie domenų apsaugos paketą, reikia, kad visa tai dėrėtų tarpusavyje. Jeigu mes keičiame Eurodako kažkokį aspektą ar vizų sistemoje, reik, tai viskas turi dėrėti. Labai svarbu, kad neatsirik, neatsirastų spragų ar kažkokiu tai na, trūkumų nes visada geriausia e, būtina uh, galvoti apie piliečių apsaugą. Pone Intveld, aš nesu šešėlinė pranešė, bet šiek tiek nerimauju dėl viso šio pasiūlymo. Ne dėl to, kad iš principo prieštaraučiau, visiškai ne. Tačiau jeigu pažvelgsime šiek tiek į šio dokumento istoriją, tai yra klaustukų. Pirmtakas šio pasiūlymo irgi buvo ir pateisinimas buvo toks, kad mes norime rasti, kas per ilgai išbūna ES, kai pasibaigia vizos galiojimas. Dabar sakoma, kad norime rasti tos e, užsienio kovotojus. Ir čia funkci funkcijos, funkcijų daugėja, kišamas į kitą sistemą Eurodakas, kaip sakėte, kai dėl jo buvo sprendžiama, jūs sakėte, kad tai yra tik tai vien tik tai identifikavimo tikslams. Pamenate? Kartais verta atsigręžti atgal, ar ne? Taip pat kalbate apie Europos EFTA sistemą. Klausimas, kurį aš uždaviau komisijai anksčiau, kai teikite pažangiai valdomų sienų paketą, tai Junktinės valstijos turi irgi atvykimo išvykimo sistemą ir, kiek žinau, joms kyla problemų iki galo ją gyvendinti. Kodėl jūs manote, kad mums pavyks geriau? Taip pat norėčiau šiek tiek daugiau sužinoti, nors tai yra tabų klausti, apie finansinius interesus norėčiau paklausti, nes sistemos turės kurti bendrovės. Aš esu liberalė rinkos prasme, aš už tai, kad firmas uždirbtų kapšus pinigų, bet kokie interesai čia slepiasi? Komisija juk konsultavosi su e, bendrovėmis šiame sektorėje, nes jos turi tas techninės žinias, kurių reikia. Ir norėčiau žinoti, su kokiamis bendrovėmis komisija yra bendravusi, ar turi, ar galime gauti kažkokiu ataskaitų, rekomendacijų finansinių, e, samatų ir panašiai ir panašiai. Panas Korėjo turbūt patvirtins, kad pradiniai šio projektų e, E, pradinės samatos e, turbūt nebūna labai tikslios. SIS sistemos turbūt e, kaina padidėjo šešis kartus per viso projekto laikotarpį. Dar reikia rasti turbūt tokių mega sistemų, kurios įdėktos veikia sėkmingai ir neviršėjo biudžeto. Aš prieš principą ne, neprieštarauju, tačiau e, galiu drąsiai pasakyti, kad aš jūs šiek tiek skeptiškai nusiteikusi. Pone Lauristin. Labai ačiū. Norėčiau pratesti tą pačią diskusiją e, dėl nuo naujos situacijos duomenų apsaugos srityje. Mes bandome suprasti, kokie duomenys, kur ir kaip jie bus renkami ir visa tai susiję su tikslo ribojimo principu. Turbūt reikia bendresnės diskusijos apie tai, kokie duomenys, kokių duomenų mums reikia, kad sukurtume bendrą saugumo erdvę. Dabar turime daug institucijų, kurios keičiasi, atsiranda naujos funkcijos, Europolas, Eurodakas, bendra e, sienos apsaugos tarnyba, visiems reikia duomenų. Reikia bendro supratimo, kokių duomenų saugumui reikia. Ar jie turi būti vienoje duomenų bazėje, ar suderintos ES valstybinarių duomenų bazėse. Tačiau e, turi būti su, suderintos duomenų rinkimo sistemos ir visą tai, kai kalbama apie privatumą apsaugų, apsaugą, apie privatumą, visi tie dalykai yra direktyvos ir reglamentuose, nes iš pradžių galvojame, kad kai kurie dalykai visi tik tai su nusikalstamumu, tačiau yra kitų dalykų e, veiklos ryčių, kuriomis nėra susijusios su nusikalstamumu. Taigi reikia galvoti apie visą sistemą bendrai. Dar naujos trečios dvidešimtos iniciatyvos atsiradimas sukurs didžiulę betvarkę mūsų supratime, kokiu iš tikrųjų reikia duomenų, kokia yra tikslo pribojama ir taip toliau. Kai kurių duomenų mums iš tikrųjų tiksla trūksta, pavyzdžiui, pabėgėliai. Yra didžiulis spragos tose duomenėse, kurios mes turime, kur, kurią renkami ir nerenkami, kalbame apie duomenų integravimą, tačiau mes tų duomenų net, neturime. Šį duomenų klausimą reikia aptarti kur kas giliau. Ačiū, pane Lauris. Ten daug klausimų užduota. Prašom komisiją dabar atsakyti. Ačiū pirmininkė, dėkoju už visus klausimus. Pabandysiu atsakyti į daugumą. Dėl domeno apsaugos ir tikslo ribojimo. Mes esame įsitikinę, kad pasiūlymas dėl atvykimo išvykimo sistemos ir esamų sistemų dera su griežtu duomenų apsaugos reglamentavimu ir sistema egzistuojančio ES lygmenių. Manau, kad specifikacijų detalės bus analizuojamas vėliau šiame komitete. Galiu garantuoti Jums, kad visos reikalingos apsaugos, tikslo ribojimas, privatumo jau dizaino stadijoje užtikrinti jau rengiant šį pasiūlymą. dėl to, kad e, teikiame daug naujų pasiūlymų užgerešiai ir taip pat skelbiame apie ekspertų grupės kūrimą, tai ši ekspertų grupė visų pirma dirbs ties specifiniais tarp pusę sąveikos e, aspektais ir analizuos e, būtinybę ir galimybės toliau tą tarpų veiką užtikrinti. Tai yra vienas iš klausimų, kurį išdėstyti šiame komunikate. Kiti, kiti aspektai yra tai, kad kiekvienos spragos, kiekvienos rytis neapimtos yra e, spragų informacijoje, pavyzdžiui, keliautojai be vizų, kurie atvyksta prie išorės sienos. Mes neturime informacijos apie juos iki jų, jų atvykimo. Tai yra informacijos spraga. ir dėl to mes ketiname išanalizuoti būtinybę ir būtinybę sukurti kelionės leidimų sistemą ir pateikti pasiūlymą dėl to. Taip pat e, mes turime pareigą peržiūrėti, išanalizuoti įvairius reglamentus dėl SIS, VAS, LIZA, EU LIZA. E, atlikti įvertinimo procesą vis kai kurių reglamentų atžvilgių. Ir kai kuriais atvejais mm, mes matome būtinybę iš naujo juos svarstyti ir pasiūlyti jų pakeitimus, kad pagerintume sistemų ar agentūrų veikimą. Tai taip pat susiję ir su EULIZA agentūros, kuri valdo kai kurias sistemas funkcionavimu ir taip toliau. Dėl duomenų kokybės. Kaip minėjau, Žanginėje kalboje turime sistemas ir reikia užtikrinti, kad jos būtų naudojamas veiksmingai, o informacija jas pateikiama atitinka poreikius ir reglamentus. Turime užtikrinti, kad ta informacija galėtų būti naudojama vėliau, tai yra jie atitiktų techninės specifikacijas ir teisinės specifikacijas, kad e, sistemose esanti informacija galėtų būti pakartotinai naudojama vėliau ir kad galėtume mes identifikuoti asmenis ar teisingai, tinkamai, teisingai valdyti tos duomenys. Taigi iš mūsų požiūrio taško manome, kad Luiza turi stebėti duomenų kokybę, kad galėtų gerinti sistemų veiksmingumą. dėl ateityje galimos unikalios bendros duomenų bazės, vienos talpyklos. Tai turėtų įvertinti aukšto lygio ekspertų grupė dėl tokios, tokios sukūrimo galimybės. Tai būtų ilgalaikės perspektyvos tikslas. Tai ketvirtas būtų tikslas. Pirmas būtų bendras paieškos, bendra paieškos sąsaja, antras tikslas sujungimas sistemų, trečia dalytis paslaugas tarp sistemų, tai yra, pavyzdžiui, automatinė, pavyzdžiui, pirštos valdų nustatymo sistema. Ir jeigu būtų būtinybė, reikėtų galvoti apie labiau integruotą domenų bazą. Tačiau asmeninių duomenų sutelkimas vienoje duomenų bazėje nebūtinai apsaugos nuo duomenų apsaugos pažeidimų. Jeigu kažkokia informacija renkama konkrečiam tikslui, ji būtų pažymėta kaip tokia. Ir duomenų apdarojimas bus adekvatus ir atitiks tikslą pagal duomenų surinkimo tikslą. Nebūtinai vienas depozitorimas ką nors pakeistų čia. Ir dėl to, kad e, duomenys rašyti vienoje duomenų bazėje e, pakeistų duomenų panaudojimą. Duomenų išlaikymo taisyklės konkrečių, atitiks konkrečius duomenys jų tikslą. Taigi net jeigu ir bus bendra integracija, tai nekeis nieko, kai kalbama apie duomenų saugojimą, tiks, panaudojamos tikslą ar jų įvedimo į sistemą. Taigi atsakiau apie duomenų apsaugą. tarpuveiką. Tai nereiškia, kad mes sumaišome duomenis iš skirtingų sistemų. Mes tiesiog leidžiame sistemoms kalbėti viena, vienai su kita, vietoj to, kad būtų keičiamas informacija tarp vartotojų ir kelių atskirų sistemų. Mes tiesiog leidžiame supaprastinti užklausas, kad vienas vartotojas galėtų lygiai užduotų, galėtų užklausas skirtingas ar kreiptis skirtingas sistemas, kad sumažėtų informacijos tekėjimas tinklais. Ir mes taip pat manome, kad reikia sujunglumo centrinių lygmenių, tačiau reikia laikytis vartotojų teisų į prieigą nieko nepakeis jų prieigos teisų, tiesiog pakeičiama kaip pasiekiama sistema, o ne keičiami, nekeičiamos teisės. Taip mes, mes manome, kad toks e, junglumas centrinių lygmenių yra gerai duomenų apsaugos prasme, nes tai sumažins duomenų dubliavimas skaičių vietoj to, kad viena informacija būtų kopijuojama ir įrašoma skirtingose sistemose, užteks vieno įrašo e, įvairiam, įvairiams panaudojimams pagal numatytus reglament, reglamentuose numatytuose būdus. Taigi taip mažinamas duomenų rinkimo ir a, e, saugojimo kiekis dėl rinktinų duomenų. Tai yra vienas iš aukšto lygio ekspertų grupės tikslas. Taip pat reikia nustatyti, kas jau turima, kokie duomenys. davimus atvejus, tačiau panaikinti ir esamas spragas, kad tam tikrai keliautų, kai, kuomet kad tam tikrai keliaujančių žmonių tipai būtų, nebūtų nustatyti. Manau, kad atsakiau į daugumą klausimų. Ačiū. Ačiū. Ačiū Jums už atsakymus. Dėkuoju kolegoms taip pat už dalyvavimą diskusijoje. Mūsų posėdis tęsis 15 val. šiandien, na, o dabar gerų pietų.